Guten Morgen, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Labas rytas, ponės ir ponai, mėly kolegos. Šiandien svarstysime parlamento ir komisijos biudžeto vykdymo patvirtinimo tolesnius veiksmus. Noriu pasveikinti su parlamento generaliniu sekretoriumi Panuvelė, jo padėjėjais. Noriu visiems padėkoti už pasirengimą posėdžiui ir už tą 35 puslapių klausimyną. Taigi matome, kad labai rimtai vertinate svarstamas temas, pasiūlymų dėl darbo tvarkės keitimų nėra. Pirmkės pareiškimus galėsite perskaityti Cont News, taip pat posės transliuojamas internetu. Dabar jau trečiasis darbo tvarkės klausimas. Turiu pasakyti, kad generalinis sekretorius 10 val. 15 minučių turės dalyvauti, tiksliau išvykti į kitą posėdį, kuris skirtas pasirengimui pirmininkų suėgos, taigi mes turime šiek tiek daugiau nei valandą ir dabar ponui generam sekretoriui žodis, kad jis pristatytų dokumentą. Ačiū ponė pirmininkė, taip pat ir už mūsų pastangų įvertinimą, siekiant suteikti jums pakankamai išsame informaciją. Manau, kad dokumente aiškiai parašyta, kad dauguma svarbių sričių, kurios minimas taip pat ir jūsų pranešime, yra pasiekta pažanga. Galbūt galėčiau pacituoti kai kurias iš jų. Kritiškai buvo įvertintas klausimas susijęs su e, grinųjų pinigų išmokomis lankytojų grupėms. Aš patikiau tinkamą pasiūlymą. Parlamento prezidiumu buvo priimtas pagrindų sprendimas atsisakyti grinųjų išmokų ir pereiti prie bankinių pavedimų. Pirmadienį mes pristatysime dabar išsamų pasiūlymą parlamento prezidiumo, jeigu jam bus pritarta, tai bent jau 90 procentų visų mokėjimų bus perkelta į bankinius pavedimus. <clears throat> tai yra išmokos už kelionės išlaidas ir viešbučius, na, o likusiai daliai paliksime šiek tiek dar lankstumo. Kalbant apie maitinimą, tai mes toliau plečiame pasiūlą. Šią savaitę buvo atidarytas naujas restoranas. Čia parlamente prie, iki metų pabaigos dar vieną atidarysime ir Aš manau, kad čia yra pažanga padaryta pastebima. Kalbant apie saugumą, tai noriu tik paminėti, kad šią savaitę, tai yra spalio 18 dieną, mes pasirašėme susitarimą su Belgijos sutinkamas tarnybomis apie e, paslaugų teikėjų iš išorės e, patikrą <clears throat> ir 18 jų per mėnesį dabar bus galima atitinkamai patikrinti saugumo požiūrių, tai yra taip pat labai svarbu tam, kad mes žingsnis po žingsnio ir šioje srityje užtikrintume griežtesnę kontrolę, kalbant apie mokslinę tarnybą, taip pat galime išsameu apie tai padiskutuoti, tačiau manau, kad ir šias rytė padaryta nemenka pažanga, ypač kalbant apie e, dviejų komitetų darbuotojų integravimą, vertimas žodžiu, Mes stengiamės padidinti darbo našumą pakankamai aiškiai ir e, pastaruoju metu Čia taip pat buvo pasiekta pažangos, tačiau šiuo metu vyksta intensyvios diskusijos ir pokalbiai su vertėjais dėl darbo sąlygų. E, statybos darbai visi beveik baigti, e, kai kurie šiek tiek užsitęsė, galėsiu tai papasakoti išsameu, tačiau numatyta samata nėra viršita aplinkos saugos priemonių srityje e, galima taip pat išsamiau padiskutuoti apie pasiektą pažangą. Labai ačiū. Ačiū. 2014 metais pranešėjas dėl e, biudžeto vykdymo patvirtinimo buvo Markus Piper ir jam dabar suteikiamas žodis. E, ačiū, mėla Inge tiesiog negaliu priprasti prie to, kad e, praėjus 9 minutėms po 9 valandos ir posėdis prasidėjo laiku ir jų generalinis sekretorius pakalbėjo ir aš dabar jau gaunu žodį. Neįtikėtina. Taigi mes e, pritarėme daugumai jūsų e, pateiktos informacijos. Ačiū už pristatymą. Iš tiesų daug nepasitenkinimo buvo tarp lankytojų dėl išmokų grinaisiais pinigais ir Atrodo, kad čia jau rastas problemos sprendimas, esame to labai patenkinti, maitinimo politika. Galime džiugiai konstatuoti, kad mūsų praktikantai gauna nuolaidą, mokėdami už pietus valgyklą, tai taip pat yra labai puiku. Vidaus saugumas, e, e, Sima daug gerų dalykų, apie kuriuos negalima kalbėti, taip pat ir nemažai tokių, apie kuriuos kalbama generalinis sekretorius minėjo būtent tą saugumo pareigūnų patikrą, automatinį automobilių numerių atpažinimo, automatinio atpažinimo sistemą. E, Šiuose srityse žengti nemenki žingsniai į priekį. Kalbant apie mokslinio tyrimo tarnybą, mes pareiškėme tam tikros kritikos, atrodo, kad į ją atsižvelgta, kalbant apie vertėjus, mums kyla šiek tiek abejonių. Manau, kad reikėtų laikytis tam tikrų darbo standartų, bent jau minimalių, kalbant apie darbo sąlygas ir taip pat užtikrinti geresnį kainos ir kokybės tarpusavio e, santykių. Ir aš galiu tik administraciją paraginti būtent šią kryptimį toliau dėrėtis. Kalbant apie pasirengimą rinkimų mm, kampanijoms, tai mes dabar laukime atitinkamų tyrimų rezultatų, jau jie yra. Na, jeigu tik tai dabar gavome, tai arba tik dabar pristatėte, tai aš dar aš negalėjau su jais susipažinti, būčiau prie savaitę mielai tą padaręs. Tačiau ir už tai noriu padėkoti. Buvo daug kritikos išsakyta dėl suderinamumo parlamento pirmininko pareigų su kandidatavimu į kitas pareigas pavyzdžiui, komisijos pirmininko ir manau, kad tai taip pat turi kažkur atsispindėti, kalbant apie elektroninį e, parlamento narių portalą skirtą padėti parlamentarams aš dalyvavau sistemos pristatymę, tačiau tikrai neįsivaizduoju, kad parlamento darbuotojai, nors E, labai viskas tvarkoj <clears throat> yra, kuomet sudaromos galimybės e, vieniems darbuotojams atsiskaityti už kelionės išlaidas, kitiems tvarkyti kitus dokumentus, tačiau tikrai negalima leisti, kad 17 parlamento darbuotojų turi prieigą prie visos e, informacijos apskritai <clears throat> susijusios su parlamento nariais ir tokiu būdu galbūt yra 15 dabar Tokiu būdu jie gali gauti labai mm, <clears throat> svarbios asmeninės informacijos ir aš manau, kad mm, e, piktesnių kėslų turintis žmonės tikrai galėtų sudaryti, pavyzdžiui, parlamentarų profilius arba mm, daug ką paviešinti. Manau, kad reikėtų sukurti sistemą e, atsekamumo, pagal kurią e, tam tikrais piknaudžiavimo atvejais būtų galima išsiaiškinti, kuris parlamento darbuotojas, kuriuo metu gavo prieigą prie kokios informacijos, kad sustiprintume duomenų apsaugą. Taip pat e, mane nustebino ir noriu šiek tiek sukritikuoti, nežinau, ar žinote, kad šiuo metu visi E, esame, yra fiksuojamas mūsų atvykimo į parlamentą, išvykimo laikas ir e, mano nuomonės apie tai niekas iki šiol neatsiklausė ir ar tai yra prasminga ir naudinga, aš nežinau, taigi manau, kad reikėtų taip pat ir šį klausimą labiau suderinti su visomis galiojančiomis domenų apsaugos taisyklėmis. Taip pat apie uh, Pabaigai dar apie liuks e, apdovanojimą. Esame šiek nepatenkinti, kad iki šiol dar atitinkamo tyrimo rezultatai dar nėra pristatyti mūsų e, komitetui ir manau, kad svarstant kitą biudžeto vykdymo patvirtinimą vėl kils nemažai ginčių dėl e, to apdovanojimo ir kino filmų festivalio. Nors bendrai kalbant, aš labai teigiamai vertinu <clears throat> viską, kas parašyta ataskaitoje, tačiau tas lašas deguto medaus statinėje vis dar lieka su asmens omenimis susiję aspektai ir liuks apdaunojimas. Dar, sako pirmininkė, norėčiau pakalbėti apie duomenų apsaugą. Aš turiu pasakyti, kad parlamento veiksmai visiškai netitinka, pavyzdžiui, Belgijoje galiojančių duomenų, asmens duomenų apsaugos nuostatų. E, Pone Gedarant, sekretoriu, jums žodis. Labai ačiū. Pranešėjas e, paminėjo e, labai nemažai aspektų, daugelis jų buvo teigiami, du neigiami, aš e, galbūt atskiras sritis dabar paminėsiu eilės tvarka. Kalbant apie vertimą žodžių, mes penkiose srityse siekime pagerinti situaciją. Pirmiausia, norime teikti geresnės paslaugas parlamentarams, tačiau tam mums reikalinga lankstesnė paslaugos teikimo organizacijos tvarka organizavimo tvarka. <clears throat> Šiandien yra dirbama e, iš ryto ir po pietų nustatytas e, e, posėdžių trukmės laikas, o mums reikia matyti lankščią galimybę dirbti, pavyzdžiui, ir per pietų pertrauką arba trumpesnės trukmės darbo laiką turėtume nustatyti, apie tai dabar deramasi su vertėjais, kalbant apie darbo našumo didinimą, mes konstatavome, kad įdėgus tam tikras priemonės, e, <clears throat> vieno vertėjo darbo laikas kabinoje padidėjo, pusapelgėjo pusantros valandos vidutiniškai. Tai reiškia, kad nuo vidutiniškai e, e, nuo 10 valandų darbo kabina per savaitę dabar padidėjo iki 11,5, aišku, reikia dar papildomai skaičiuoti ir pasirengimo posėdžiams ir taip toliau. Taip pat e, atostogos nesuteikiamas e, vertėjams raštu per posėdžių savaitės. E, aišku, Žinoma, turime nustatyti ir maksimalų darbo laiką kabinoje, nes jeigu jis bus viršijamas, tai nukentės paslaugos teikimo kokybė, tuo niekas nėra suinteresuotas. Taip pat mes norime užtikrinti kuo aukščiausius vertimo kokybės standartus, tačiau jiems užtikrinti reikia daugiau laiko, todėl būtina sistemingai planuoti naujų kalbų mokymasi nes kuo daugiau kalbų e, kiekvienas vertėjas mokės, tuo e, lankstesnės galimybės bus mums užtikrinti vertimo teikimo. Vertimo žodžių paslaugos ir manau, kad šioje srityje taip pat galima pagerinti situaciją, taip pat reikia uh, užtikrinti geresnį darbo krūvio pasiskirstimą, nes mes konstatavome, kad skirtingų vertėjų darbo laikas kabinoje e, skiriasi nuo 6 iki 16 valandų, todėl vieni E, pavarksta e, labiau už kitus, e, pač turintis mažesnę kalbų kombinacijų, todėl mes ir šioje srityje jau pasiekėme pažangos daugumą tų, kurie dirbo nuo 6 iki 10 valandų iki šiol, dabar dirba ilgiau nei 10 valandų kabinoje, taigi darbo krūvio paskirstimas <clears throat> tapo sažiningesnis. Kalbant apie mokslinio tyrimo tarnybą, parlamentarų 1500 <clears throat> paklausimų pateikė, visos gavo atsakymą, pusantro tūkstančio publikacijų išleista. Taigi bendras įvertimas tikrai labai teigiamas šios tarnybos veiklos, e, organizuojamos įvairios diskusijos bibliotekoje, viešieji debatai įvairiais formatais. Kalbant apie e, poveikio e, įvertinimą. Manau, kad jis yra pakeltas į daug aukštesnį lygį dabar parlamente, <clears throat> nes mes vertiname ne tik reglamentavimo pasiekmes, tačiau taip pat ir nereglamentavimo pasiekmes. Jeigu vertintume tik reglamentavimo pasiekmes, tai būtų tam tikra prasme ideologinė priemonė, tačiau mes pasitavome, kad labai brangiai kainuotų ir tam tikrus ryčių nereglamentavimas. Ir e, tas poveikio vertimas atliekamas ne tik pačio proceso pradžioje, tačiau per visą teisėkuros ciklą. <clears throat> Todėl manau, kad e, mūsų tarnybos e, darbas šią sritį daug geresnis nei kitų institucijų. Buvo minėti Europos istorijos namai, statybos darbai baigti, samata neviršyta, tačiau pastato atidarimas yra šiek tiek nukeltas. Šiuo metu mes tikimės, kad tai vyks gegužė 6 dieną. Kodėl? Pirmiausia, todėl, kad po teroro išpolių turėjome įdėkti papildomas saugumo priemonės, kurios iš pradžių nebuvo numatytos. Saugos patikra bus sustiprinta. Taip pat dar kartą reikėjo pakeisti langus, kadangi jie nebuvo pakankamai saugus, tačiau tai papildomai nekainavo, taip pat tris mėnesius turime palaukti, kol e, įvairūs aplinkosaugos pareigūnai įsitikins, kad e, pastatas atitinka keliamus aplinkosauginius reikalavimus, todėl tikimės, kad jis bus atidarytas Gegužės 6 dieną dėl išmokų lankytojams jau informacija buvo pateikta, dėl maitinimo taip pat subsidijų Briuselėje jau praktiškai nereikia, nes čia galime sutaupyti kitose sritise daug lėšų, tačiau mes labai atsižvelgiame į socialinę praktikantų padėtį ir <clears throat> stengiamės pateikti kuo, užtikrinti kuo įvairesnę paslaugų pasiūlą. Taip pat uh, kalbant ir apie vandens kainą, kuri buvo sureguliuota, nes dėl to buvo kilęs anksčiau nemažas pasipiktinimas dėl įvairių statybos darbų ir pakeitimų, jie yra baigiami, kalbant apie įėjimus, taip pat e, langų e, atsparumas yra stiprinamas, ypač fasadinių langų, e, siekime užtikrinti taip pat ir atitinkamai bendrabiaudami su Bruselio saugos tarnybomis e, tam tikrus saugumo atstumus, kalbant apie prieigą prie parlamento pats pastatų, tai reiškia, kad e, bus nustatytas geresnis saugumo parametras, kalbant apie prieigą prie pastatų ir aš jau pradžioje apie tai šiek tiek kalbėjau, kalbant apie tą elektroninį portalą ir prieigą prie asmens duomenų. Pranešės, manau, yra teisus mano vertinimu, tiek kalbant apie e, su informatika susijusius aspektus, tiek ir e, apie <clears throat> finansų generalinį direktoratą. Ta prieiga yra per daug didelio masto informatikos sektoriuje direktorate dabar nuo 17 iki 6 ašmenų yra sumažintas tas skaičius, kuris turi prireigą ir finansų skyriaus atstovai. Taip pat e, manau, kad ta prieiga bus sumažinta jiems, tiems, kuriems nereikia kiekvieną dieną turėti būtinybės susipažinti su šiais duomenimis, jie jos negaus arba turės e, pildyti specialų prašymą. Tyrimas dėl liuks kino apdovanojimų jau yra mm, baigtas e, ir galime jo rezultatus, esant pagėdavimui, pristatyti šiame komitete. Manau, kad atsakiau svarbiausius klausimus, kuriuos minėjo pranešėjas. Ačiū. Dabar kolegė Ajala nori kalbėti, prašau. Sí, gracias, Ačiū pirmininkė. Noriu pas, padėkoti generaliniam sekretoriui už tai, kad atėjo čia pakalbėti apie biudžeto, e, praėjusiu metu biudžeto įvykdymo patvirtinimą ir išsiaiškinti, kaip gyvendinamos rekomendacijos dėl padėjėjų. Yra keletas e, susirūpinimą keliančių dalykų jiems nenumat, nebuvo e, numatytas išmokų padidinimas, kai buvo numatyta e, kitiems darbuotojams. Turiuomenį kelionės išlaidų didesnis kompensavimas, kuomet reikia važiuoti kažkur už Briuselio ribų ir jie gauna 20 procentų mažesnės išmokas už kelionės išlaidas, kelionių išlaidas. Ir norėčiau pakalbėti ir apie mūsų padėjėjų e, darbą komitetuose. E, taip pat pakalbėti apie tai, kokių e, sąlygų prašome informatorių apsaugos užtikrinime. Taip pat raginame reformuoti padėjėjų darbo tvarkos taisyklės. Dėl minėtų grinų pinigų išmokų lankytojų grupėms. Tikrai būtų geriau, jeigu e, pinigai būtų pervedami e, banko pavedimu. Galioja prieštaraujantis vienas kitam straipsniai dėl bankų ir, ir bankų pervedimų, tačiau e, labiausiai mums turėtų rūpėti padėjėjai, nes padėjėjai turi paimti tuos grinuosius pinigus ir kai tai kai kuriais atvejais būna nemažos sumos. Jie taip pat turi pat, pat, pat, patikrinti ar sumokėti visi mokesčiai. tą klausimą tikrai reikėtų išspręsti. Toliau, to, toliau e, maisto, mit, maisto įmonė Sodexo, jie dirba čia jau daugelį metų ir staiga per vieną naktį, per vieną dieną nemažai jų buvo atleisti, jų situacija tapo labai sudėtinga. Ne viską dar e, turėjome laiko iš, išanalizuoti. Dėl e, kitų klausimų dėl tyrimų, užsakomų tyrimų ir apžvalgų kokybės. Noriu paklausti, kaip jūs užtikrinate e, tų rengiamų mm, apžvalgų kokybę stebėseną. Pavyzdžiui, na, jeigu pažvelgsime į pastaruosius uh, dokumentus apie politikus, kurie dalyvauja rinkimos kampanijose ir kaip užtikrinti jų veiklos skaidrumą. Jūs sakėte, kad jūs jų nematėte. Tai mane neramina, nes kaip tuomet užtikrinama tų e, apžvalgų kokybė ir galiausiai bendradarbiavimas tarp komitetų. Septintajame puslapyje apie tai kalbama. Bendradarb... Komitetų bendradarbiavimas, septintas puslapis. Galbūt ne viską suprantu, bet jeigu kalbėsime apie regionų komitetą, ekonomikos ir socialinių reikalų komitetą, e, tai buvo įvykdytas postų perkelimas. Ir peržiūrėjusiu visą procedūrą matau, kad atlyginimai bei pensijos nuolatos auga. Noriu paklausti, kas finansuoja tuos atlyginimus. Ar ES institucijos bendrai, ES biudžetas, ar, ar jos finansuojamos iš Europos parlamento biudžeto, nes kitos institucijos m, mm, tikrai susidomės tuo, kas, kas vyksta. O dėl vertimo žodžių, man atrodo, pranešėjas jau viską pasakė. Ačiū Pane pirmininkė, teisingai supratau, buvo šešios sritys įvardintos, užduodat man klausimus. Pirmiausia, buvo užduotas klausimas dėl e, parlamente akredituotų padėjėjų ir e, jų išlaidų atlyginimo už kelionę į Strasbūrą savo laiku ponė Rodbėrin pirmininkauti tinkamai darbo grupiai susijusiai su komandiruotėmis ir ten buvo nustatyta galimybė parlamento nariui pačiam pasinaudoti įvairiomis galimybėmis, kaip atlyginti kelionės išlaidas ir e, buvimo Strasbūrė išlaidas. E, yra nustatyti, nustatytos aiškios ribos 120, 140, 160 eurų dienpinigių už kelionę į Strasbūrą. Jeigu būtų, aišku, priimtas sprendimas pakeisti sistemą, galėtume tą padaryti, tačiau iki šiol laikėmės tokios lankstesnės tvarkos, nes jos buvo pageidaujama tam, kad parlamento nariai galėtų atlyginti kelionės išlaidas savo padėjėjams, kalbant apie Transparency International ir informatorių klausimus. <clears throat> Tie apas yra visiškai vienodai nustatyti iš abiejų pusių, abiejų šalių praktikoje yra tokia situacija, kad iki šiol visi informatoriai yra iš padėjėjų tarpo. Čia jokios diskriminacijos nėra. Taigi praktika rodo, kad parlamentarų padėjėjai arba buvę e, parlamentarų padėjėjai dažniausiai tampa informatoriais, taigi čia mes tikrai negalime teikti, kad kokia nors parlamento darbuotojų grupė yra kaip nors diskriminuojama arba neturi kokių nors galimybių. Praktinė patirtis rodo visai ką kitą. Dėkoju už jūsų vertinimą mūsų pastangų susijusiu su išmokomis lankytojų grupėmis. Tikiuosi, kad pirmadienį e, prezidimas priims ir išsamesnius sprendimus šio klausimu, kalbant apie e, personalo kaitą maitinimo paslaugas teikiančioje įmonėje. Sodekso veiklą perėmė, kontraktą perėmė įmonė Kompas, ji turi daugiau nei 200 darbuotojų. Manau, kad praėjus metams laiko Man atrodo, kad buvo atleisti tik šeši darbuotojai, taigi tie atleidimai tikrai yra riboto masto, tačiau taip pat e, ši įmonė mūsų vertinimu tikrai nepažeidė jokių įstatymų, per, perimdama tą sodėksų sutartį dėl tyrimų. Aš paklausiu pirmininkės, ar buvo kokiu nors su kokybė susijusių problemų. Pirmininkė pasakė man, kad e, tą tyrimą atliko iš išorės samdyta kompanija, o ne Europos parlamento mokslinio tyrimų, e, tyrimų tarnyba. Tai galbūt galėtumėte man atsiųsti to tyrimo išvadas ir mes išsiaiškinsime, kas e, tą tyrimą atliko, kalbant apie bendradarbiavimą su ekonomikos socialinių reikalų komitetu, regionų komitetu, <clears throat> postų perkelimas biudžeto požiūriu yra neutralus, žinoma, atlyginimai jiems mokami iš mūsų biudžeto, tačiau regionų komiteto ir ekonomikos socialinių reikalų komitetas atitinkamai e, gauna mažiau biudžetinių asignavimų, taigi Europos mokesčių mokėtojų pinigai dėl to nenukenčia ir, pavyzdžiui, minėtose komitetuose vertėjai žodžių šiuo metu atlieka labai, teikia labai aukštos kokybės paslaugas mūsų tyrimų tarnyboje ankstesni vertėjai iš regionų komiteto ir e, ekonomikos socialinių reikalų komiteto ir mes atlikome atitinkamą apklausą <clears throat> tarp parlamentarų, ar jie yra patenkinti jiems teikiamomis paslaugomis, nes jie teikia paslaugas ne tik mūsų parlamentariams, tačiau taip pat ir toliau bendarbiavę su ekonomikos socialinių reikalų komitetu ir regionų komitetu ir tikrai atsiliepimai buvo labai teigiami. Dabar kolega Dėjau. Ačiū pirmininkė, ačiū generaliniam sekretoriui už e, tiek raštu pateiktus atsakymus, tiek e, šiandien ryte suteiktą informaciją. Taip pat aš noriu prisijungti prie kolegos Piperio e, pakankamai aukšto lygio įvertinimų, tačiau tik tai noriu atkreipti dėmesį į kelis aspektus 2014 metų biudžeto vykdymą tvirtinant iš esmės. Manau, kad tiek 13, tiek 14 atsakymų raštų puslapiuose <clears throat> E, minima rezoliucija, kuri buvo patvirtinta po 14 e, metų biudžeto vykdymo patvirtinimo. Ir ten aiškiai parašyta, kad kalbant apie e, bendrųjų išlaidų išmoką, parlamentas reikalauja visapusiško skaidrumo, o atsakymas yra toks, kad jeigu parlamento prezidiumas pageidaus, tai administracija gali uh, E, patikslinti taisyklės. Tačiau klausimo esmė buvo netokia. Parlamentas savo rezoliucijoje patvirtintoje, kuri, manau, turi būti privaloma visoms parlamento tarnyboms ir institucijoms, nes e, e, tikrai neverta tiek ilgai dėrėtis dėl atskirų rezoliucijos nuostatų, jeigu po to prezidimui ar parlamento valdybai paliekama veiksmų laisvė, kaip e, tas nuostatas įgyvendinti. Taigi atsakymas šį klausimą, manau, turėtų būti, atsiprašau, aš nieko negalėjau padaryti, nes negavau atitinkamų įgaliojimų iš parlamento e, e, biuro ir tuomet mes pradėsime aiškinti su biuru, o jeigu ne, tai tuomet reikia paprasčiausiai tuos reikalavimus vykdyti ir raginimus, kalbant apie biudžeto vykdymą ir patvirtinimą. Taip pat 14 puslapį 44 punktą kalbama apie e, skaidrumo užtikrinimą tarp institucinio bendradarbiavimo kontekste, taigi pirmininkų suiga <clears throat> tam pritarė, aš žinau, tačiau čia vėlgi ta, ta pati situacija užduodamas konkretus klausimas dėl tarp institucinio bendrabiavimo darbo grupės atsakymas yra visiškai e, nesusijęs, taigi yra klausimas, kas, e, kas čia yra aukščiausio lygio e, rango institucijų Europos parlamente ar plenarinė sesija, kuri priima sprendimus, ar, ar parlamento administracija, ar parlamento valdyba. Tai būtų patys kritiškiausi pastebėjimai, o likusius klausimus galiu labai greitai aptarti skaidrumo srityje tikrai žengtas labai didelis žingsnis į priekį. Mes matome rimtų pokyčių, kalbant apie teisėkuros um, veiklos atsekamumą, už tai norime padėkoti 10 puslapį 28 punkte kalbama apie parlamento valdybos, parlamento biuro veiklos skaidrumą, apie dokumentus, kurie ten yra svarstomi ir su kuriais galima susipažinti kiekvieną kartą. Yra ta pati situacija. Biuro posėdžiai vyksta pirmadienį Strasbūrė, dokumentai gaunami tik tai per savaitgalį arba penktadienį. Mes dedame visas pastangas pavyzdžiui, gauti tam, tikrą, tam tikrus patarimus dėl atskirų dokumentų, pavyzdžiui, iš savo biuro darbuotojų, tačiau tai paprasčiausiai neįmanoma, kuomet dokumentai yra atsiunčiami penktadienį po pietų, jeigu negalima yra su tais dokumentais susipažinti interneto tinklapyje, tai reikia nustatyti tokią procedūrą kad e, suinteresuoti parlamentarai galėtų laiku su jais susipažinti ir po to pateikti dėl jų savo nuomonę, bent jau tie, kuriems tai rūpi. 17 puslapyje parašyta 48 e, punkte, kad yra neįmanoma visus susitikimus su lobistais, <clears throat> informacijos apie tos susitikimus pateikti e, parlamentaro tinklapyje. Toks buvo klausimas, ar nebūtų galima to padaryti. Atsakymas yra aiškus, kad to neįmanoma padaryti, nes ITEC negali, neturi atitinkamų pajėgumų. E, tai iš tiesų būtų neblogai, jeigu šitas aplinkybės būtų išsiaiškintos ir kad ta informacija būtų skelbiama. Dar kalbant apie skaidrumą, 32 puslapis, 75 punktas, ten parašyta, kad ne vienas aukštesnio rango pareigūnas nedeklaravo savo veiklos po to, kai baigė tarnybą Europos parlamente. Taigi, manau, kad reikėtų pasiaiškinti, ką tie žmonės veikia. Ar jie išėjo pensiją, ar ką nors kitą dirba, ar net ir išėjo pensiją, ką nors veikia papildomai ir nieko neveikia tam kad tas skaidrumas būtų didesnis užtikrintas. Taigi, tai, taip pat 19 puslapis, tai yra planai pakeisti Europos parlamento tinklapį. Manau, būtų įdomu sužinoti išsameu, kaip e, ketinama tą padaryti, tam, kad būtų užtikrinamas dėsnis skaidrumas piliečių atžvilgių, taip pat tyrimas dėl liuks kino apdovanojimo. Uh, būtų gerai, kad mes raštu gautume atitinkamą informaciją, kad galėtume su jais seniau susipažinti komitete. 45 puslapis atsakymas dėl pensijų fondų ir jų likvidumo problemų, kurių nėra. Aš norėčiau su atitinkamais dokumentais susipažinti. Paskutinis pastebėjimas, kom generalinis direktoratas paskelbė skaičius susijusius tam tikrų tinklapių lankomumu pavyzdžiui, rinkimų puslapių, kur žmonės patys gali balsuoti, man ta informacija netrodo labai įtikinamai, nes Niderlanduose buvo neseniai atliktas tyrimas e, ir žmonės buvo apklausti, kalbant apie parlamento ir parlamento narių e, žinomumą, tai rezultatai tikrai buvo uh, labai nuvilintis. Taigi manau, kad viešųjų ryšių politikos veiksmingumas turėtų susilaukti daugiau mūsų dėmesio. Turiuomenyje, kad mūsų parlamentas tikrai atliekantis svarbų darbą turėtų būti pastebimesnis ir žinomesnis piliečių tarpe. Ačiū uždėmesį. Na, bet kokia atveju tikrai negalime tvirtinti, kad tu nesusipažinai su atsakymu turiniu. Noriu nuoširdžiai pasisveikinti su kolega Vylandu, parlamento vicepirmininku, kuris taip pat dalyvavo šiame mūsų posėdėje. Generalinis sekretorius žodis. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Pirmas dvi temos, kurias e, minėjote susijusios su uh, politiniais sprendimais, kurios priima politinės institucijos, tai yra bendroji išmoka ir jos panaudojimas, šios sprendimus priima parlamento prezidimas. Ir žinoma, klausimai susijęs su skaidrumo tvarka ir taisyklėmis. Čia sprendimus priima frakcijų pirmininkai, pirmininkų suėgoje, politinių lygmenių, o mes administracija tinkamus sprendimus vykdome. Tačiau sprendimai ir iniciatyvos turi pareiti e, iš e, parlamento prezidiumo arba pirmininkų sueigos. Kalbant apie e, prezidiumo svarstamų dokumentų <clears throat> galimybę susipažinti su prezidiumo svarstymais dokumentais, administracija dokumentus prieš dešimt dienų prezidiumui išsiunčia tai yra penktadienį, likus savaitai iki e, frakcijų posėdžių savaitės, e, parlamento pirmininko visi dokumentai yra pateikiami, taigi administracinių požiūrių, likus dešimčiai dienų iki posėdžio visi dokumentai jau yra pristatyti, prezidentas, tai yra pirmininkas yra įvertina, pats peržiūri juos pirmiausia ir e, antradienį jie yra pateikiami likus šešioms iki posėdžio prezidimo nariams, galbūt jie dar nebūna išversti į visas kalbas iki to laiko, tačiau toks yra, tokie yra maždaug terminai. Kalbant apie dokumentų pristatymą, dėkoju už jūsų patvirtintą pažangos įvertinimą susijusi su su teisėkuros veikla ir atsekamumu. E, taip pat e, tinklapį mūsų galima e, kalendorių tikrai atsekti techninių požymų. Kiek žinau, kai kurios frakcijos tikrai tą galimybę pasinaudoja. Jeigu kitos to šiuo metu nedaro arba neturi tokios galimybės, galimybės galima tą padaryti. Jeigu mes gautume tam tikros informacijos apie tam tikrus esamus trūkumus, tai mes viską į, įvertintume, turiuomenyje buvusių parlamento darbuotojų veiklos deklaravimą e, dėl tinklapio pakeitimų. Daug yra kritinių vertinimų, nes e, yra ten paskelbti maždaug milijonas įvairių dokumentų, taigi e, juos visus apriepti yra pakankamai sudėtinga. Žinoma, svarbu pagerinti naršymo funkciją ir e, ją optimizuoti, nes tikrai e, negalime taikstytis su tokia situacija, kad e, kuomet Google naršyklėje yra įvedami tam tikri teisėkuros terminai, tai pirmiausiai Google naršyklėje galima susipažinti su komisijos dokumentais, o parlamento tik paskui. Taigi mes turime pasiekti, kad būtų atvirkščiai, nes būtent parlamente yra svarstami piliečiams labiausiai rūpimi klausimai. Ir aš įsteigiau atitinkamą darbo grupę, kuri turi pasirūpinti optimizavimu duomenų šioje e, srityje. Šiuo metu situacija yra tokia, kad įvedus Google naršyklį atitinkamą, įrašius atitinkamą terminą arba paieškos <clears throat> žodį, dabar jau e, parlamento dokumentai yra iškeliami aukščiau už kitus, tačiau staciją dar reikia gerinti. Kalbant apie pensijų fondus, kaip ir parašyta atsakymė, likvidumo problemų šiuo metu nėra. Aišku, pensijų fondai negauna papildomų įplaukų, e, kadangi buvo e, priimti atitinkami statuto pakeitimai, kuriuo anksčiau nebuvo, tai pensijų fondas papildomų įplaukų dabar negauna, nes e, buvo pasirinkta dar atskira parlamento narių pensijų sistema asmeninė. Ir, ir e, e, tačiau ankstesnis pensijų fondas likvidumo problemų neturi, taigi pensijinės išmokos tikrai jokių grėsmių nepatiria. Kolegė Kaldama. Labai ačiū. Generalinis sekretoriau vėlė už jūsų pateiktą informaciją. Du su pusę klausimą turiu. Buvo klausimas numeris 38, ten e, buvo klausta apie kadencijos trukmę ir e, trumpesnės kadencijos poveikį arba padarinius parlamento padėjėjų teisėms į senatvės pensiją buvo atsakyta, kad čia egzistuoja aiškias taisyklės patvirtinus, tačiau aš nežinau, kokios jos yra. Antras klausimas susijęs su galimybė bendru sutarimu e, sudaryti arba nutraukti darbo e, sutartis. Ir e, šioje srityje mes taip pat pasigėdame konkretaus jūsų sprendimo, kaip tą padaryti. Dar vienas nesvarbus klausimas, kurį minėjau praėjusiais metais tvirtinant biudžeto vykdymą. Labai dažnai gauname paklausimų įvairių prašymų iš įvairių mokyklų sudaryti galimybės mokiniams atlikti tam e, tikras apsiuostimo praktikas. E, parlamente, tačiau jos taip pat nėra ar reglamentuotos šiuo metu, kaip, pavyzdžiui, kokioms penkioms dienoms būtų galima pasikviesti į svečius mokinius pas mus ne tik iš Belgijos mokyklų, nes puikiai žinau, kad, pavyzdžiui, ir vokiečių kalba mokomose mokyklose ar mokykloje Briuselėje toks susidomėjimas egzistuoja, taigi čia reikėtų taip pat kažkokias instrukcijas patvirtinti, kaip visą tai turėtų vykti. Ačiū atsakymai. Labai ačiū pirmiausia, atsakydamas į pirmąjį klausimą dėl teisų pensijų. Pagal apas. <clears throat> Taip jau yra ir tai susiję ne tik su kadencija, kad parlamentarų padėjėjai e, gali dirbti savo darbą tiek, kiek savo darbą dirba patys parlamentarai, kuomet baigėsi parlamentarų įgaliojimai, pavyzdžiui, esant trumpesniai kadencijos trūkmiai, tai atitinkami padariniai galioja ne tik parlamento nariams, tačiau taip pat ir jų padėjėjams. Neturime jokių galimybių įdarbinti parlamentarų padėjėjus kitur pasibaigus parlamentarų įgaliojimams, nes juos pakeičia kiti parlamentarai, e, kurie atsiveda su savimi naujus padėjus. Tačiau aš puikiai suprantu šią problemą, ne tik apas, tačiau taip pat e, ir. ir e, Dar vienas klausimas. Mm, Statis nutraukimas bendrų sutarimų, manau, kad e, būtų pagėdautina kažkokią tvarką panašią patvirtinti, nes priešingų atveju reikia konstatuoti tam tikras priežastis nutraukti e, darbo sutartį, e, nors jų kartais ir nebūna. E, e, tačiau taip pat sunku būtų ir nustatyti, ar iš tiesų tos sutartis patvirtinant atitinkamą tvarką būtų nutraukiamas bendru sutarimu ar ne. E, instrukcijas tam tikras dėl tų apsivostimo praktikų mokiniams mielai parengsime. Aš taip pat paprašiau žodžio, sako pirmininkė, norėčiau paminėti dabar kelis aspektus. Pirmiausia, atkreipti dėmesį ir besugrįžti prie domenų apsaugos klausimų būtų tikrai neblogai gauti informaciją apie e, tam tikrus e, srautus dokumentų judėjimo, nes pavyzdžiui dabar dokumentai susijęs su e, lygos atvejais yra siunčiami į Luksemburgą ir man tikrai būtų įdomu sužinoti, kaip tie srautai cirkuliuoja E, kuomet atitinkamas dokumentas atvyksta į Luksemburgą ir po to pasiekia atitinkamus skyrius e, Europos parlamento ir aš norėčiau gauti informaciją apie to dokumento keliavimo etapus ir tai yra svarbu ne tik Europos parlamentui, tačiau ir kitoms informacijoms, taigi mums tikrai turi rūpėti e, galimybę gauti atitinkamą bendro pabudžio informaciją apie tų dokumentų judėjimą. Taip pat noriu pasakyti, kad dabar parlamente labai daug įvairių tarnybų, kurios anksčiau buvo samdomos iš išorės, jau 12 metų yra perkeliamos į parlamento vidaus struktūras, tai yra saugumo pareigūnai, vairuotojai ir taip toliau. Galbūt, aišku, yra tam ir atitinkamų rimtų argumentų, tačiau aš manau, kad būtų neblogai man kaip paprastai moteriai iš Švabijos gauti tinkamą informaciją, kiek kainavo per pastarosius dešimt metų tas samdymas atitinkamų paslaugų iš išorės ir dabar jų perkelimas į vidaus struktūrą, ar buvo sutaupyta kažkiek lėšų, ar buvo papildomų išlaidų. Aš manau, kad toks prašymas yra pagristas, nes mano vertinimu turime turėti atitinkamą galimybę įvertinti sąnaudas, nes iš tiesų kitų požiūrių tikrai sunku būtų vertinti, kokį poveikį saugumui daro samdymas valytojų iš išorės ar jų įdarbinimas Europos parlamente, kalbant apie e, vairuotojų tarnybą, tai aš tuos pokyčius vertinu kritiškai, nes mes dėl labai svarių priežasčių buvome nusprendę samdyti vairuotojus iš u, išorės, kalbant apie pensijas. Matydama, e, <clears throat> ką daktaras Kraftas, vyriausias komisijos buhalteris, e, kalbant apie komisijos pareigūnus ir jų pensijas, e, gali mums pasakyti. Tai manau, kad e, kalbant apie parlamento narius, mes turime panašias sąlygas sudaryti visiems Europos parlamento nariams, o šiuo metu pensinės išmokos yra mokomas pagal atinkamus sustarimus tik tai buvusiems Prancūzijos ir Italijos parlamentarams, o tarpu kitų valstybių nariams e, pensijos mokomas iš tų šalių e, e, biudžetų, tačiau atitinkamų nuorodų ir skaičių mes biudžete neturime. Taigi tikrai būtų neblogai, jeigu galėtume žinoti ir gauti daugiau informacijos, nes aš daktarui Kraftui pasakiau, kad per kitus dešimt metų mes turėtume skirti 500 milijonų galbūt uh, šimtui e, buvusių kolegų išėjusių į, į pensiją ir e, tikrai būtų gerai, jeigu galėtume susitarti dėl tokių tikslesnių skaičių ir informacijos, kuri turėtų būti mums sutikta. Dėl bendrosios išmokos asmenys pastebėjimas. Aš turėjau labai blogos patirties, kalbant apie atsiskaitimus. <clears throat> nes, e, pavyzdžiui, vienos mano padėjėjos e, išlaidų kompensavimo duomenys buvo paviešinti ir aš tikrai nemanau ir nenoriu būti priklausoma nuo parlamento darbuotojo malonės e, dėl tam tikrų atsiskaitimų. Ir e, aš esu išrinkta savo rinkėjų ir esu pasirengusi jiems atsiskaityti, tačiau tikrai nenoriu ginčytis su parlamento administracija ir tam tikrų išlaidų kompensavimo reikia tam, kad aš užsitikrinčiau savo kaip parlamentarės e, veikimo ir darbo laisvę. Ir aš manau, kad būtent parlamentaro e, mandato ir galiojimų bei veikimo laisvė tam ir yra skirta, kad jis pats savo nuožiūrą gali paviešinti visą informaciją apie save ir gali pateikti savo pavyzdžių kitiems. Tačiau aš nenorėčiau, e, kad būtų nustatyta tokia tvarka, e, pagal kurią, į kurią turėtų e, arba kuri būtų kurio būtų saistomas parlamentaras, priimdamas ar nepriimdamas tam tikrus dalykus, tą turi nuspręsti rinkėjai. Dar vieną dalyką noriu pasakyti, galbūt jisai šiek tiek jūs prajiekins, tačiau, pavyzdžiui, šita salė yra pati blogiausia visame, visame parlamente. Ir <clears throat> kitose salėse taip pat yra šalta, tačiau čia e, praktiškai vos ne minusinė temperatūra yra. Galbūt vyrai ir moterys skirtingai jaučia tą temperatūrą, va, pavyzdžiui, kolega Vylandas iš karto švarką nusivilko. E, tačiau e, kodėl taip yra, kad čia, būtent šioje salėje, e, jau daugelį metų situacija nesikeičia. Mes jums esame tikrai nemažai laiškų parašę jums šią temą, tačiau kol kas niekas nesikeičia. Ačiū už atsakymus. Pone pirmininkė, Atsakydamas į paskutinį klausimą, galbūt šiek tiek įžulokai pasakysiu, kad vis tik tai ta e, patalpos temperatūra ir tą parodė pono Vylando dabar gestas nusivilkant švarką juntama skirtingai, labai sudėtinga būtų nustatyti temperatūrą, kuri būtų priimtina vienodai visiems. E, atsakymus ir informaciją susijusią su e, įvairiais dokumentų judėjimais mes jums suteiksime, kalbant apie paslaugų samdymą iš išorės ir e, darbuotojų prieimimą į parlamento struktūras. Aš galiu pasakyti, kad mes dabar e, išleidžiame mažiau pinigų parlamentui, turiuomenį skaičiuojant pagal e, tas kasdieninės veiklos sąnaudas mes dabar sutaupomėm pinigų palyginti su tą situaciją, kuomet paslaugas atitinkamas samdydavom iš išą, žinoma, čia mes neskaičiuojame papildomai pensijinių įmokų ir taip toliau. Kalbant apie tas pensijų išmokas, tai e, dabar turime dar mokėti pensijas ankstesniems parlamento nariams, kuomet dar nebuvo patvirtinama Europos parlamentarų pensinių išmokų tvarka ir Prancūzijoje ir Italijoje to nebuvo savo laiku ir parlamentas priėmė sprendimą, kad e, pagal kurį būsiams parlamento nariams nepriklausomai nuo tvarkos, kuri galioja jų valstybėse narėse, vis tiek turi būti mokama senatvės pensija ir todėl buvo numatytos tam tikros išimties priemonės Prancūzijos ir Italijos parlamentarams ir <clears throat> mes tikimės, kad tos pensijos bus mokamos pakankamai ilgą laiką, nes linkime jiems gyventi, nugyventi ilgą amžių ir mm, tų išmokų galbūt prieiks dar 30, 40, 50 metų. Mm, bendrai vertinant galiu pasakyti, kad per metus e, toms išmokoms yra skiriama nuo 10 iki 15 milijonų eurų, turint omenyje bendras e, tai, kad bendri biudžeto signavimai sudaro pusantro milijardo eurų, nors, aišku, vertinant e, kaip atskiras sumas, tai žinoma nėra labai mažai. O informaciją apie dokumentų srautų judėjimą mes gausime. Taip, taip, dabar kolega Liberatskis, prašau. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Skonsultowałem sprawę z pytaniem. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš klausiausi atsakymų į ponios Eilas Sander klausimus, galbūt iškilo tam tikrų nesusipratimų, pavyzdžiui, dėl vertimo, nes ponia Ajala Sander nieko teigiamai nesakė arba neminėjo apie lankytojų grupėms siūlomus naujus sprendimus. Todėl mums susidaro įspūdis, kad e, tai nėra labai saugu, pavyzdžiui, asistentui e, pervesti į sąskaitą 10-12 tūkstančių eurų. Ir kaip jis po to turi išaiškinti savo šalies mokesčių inspekcijai, tai yra gauna 10-12 tūkstančių eurų, kurie yra skirti lankytojams, pervedami į padėjo sąskaitą, jis po to turi jas išmokėti lankytojams, bet kaip jis gali paaiškinti mokesčių inspekcijai, e, kad tai yra ne jo pajamos. Aš manau, kad jie turėtų protestuoti dėl tokios tvarkos. Generalinis sekretoriau, kalbant apie komiteto pastarai posėdį, mes patvirtinome pasiūlymą skirti papildomų lėšų, kad būtų padengtos tam tikros kelionės išlaidos, e, kuomet vyksta ginčas su atleidžiamu padėjėju. E, pavyzdžiui, dėl tam tikrų priekabėjimo atveju, nes taip dažnai atsitinka, kad pavyzdžiui, jaunas žmogus turintis vaikų, neturintis darbo, neturi galimybės išleisti pusantro tūkstančio eurų už bilietą tam, kad galėtų uh, duoti parodymus ginčia. Todėl e, aš siūlau atitinkamą fondą įsteigti tam, kad būtų galima tokias kelionės išlas atlyginti, nes nepamirškime, kad tokiame ginče dalyvauja dvi šalis ir e, padėjėja kredituoti dažniausiai yra ta silpnoji šalis, o ne parlamentarai. Apibendrinant, mums tam tikrų klausimų kyla dėl naujos sistemos ir e, tuos klausimus kelsime vis aiškiau. Na ir dar vienas klausimas ar pasiūlymas susijęs su tuo finansavimo arba akredituotų asistentų kelionės išlaidų kompensavimo fondus fondą tiksliau, e, iš kurio parlamentas padengtų kelionės išlaidas tiems buvusiems padėjėjams, kurie atvyksta duoti parodymų dėl, tarkim, priekabėjimo atveju arba kitų ginštinų klausimų susijusių su parlamentarų veikla. Ačiū dėl lankytojų grupių, kaip jau minėjau, buvo pri, prezidimas pirmadienį priims tinkamus sprendimus, nenoriu jums užbėgti už akių. Galiu dar jums pasakyti, kad egzistuoja skirtingos galimybės parlamento nariams tuos bankinius pavedimus atlikti. Nebūtina tą daryti į padėjėjų sąskaitas, galima pastelti kokią nors agentūrą arba kitus būdus, tačiau kai kurie parlamentarai tą daro bendradarbiaudami savo padėjėjais, nori toliau laikytis tokios praktikos, e, pirmadienį prezidimas priims sprendimus, kaip minėjau. Antras dalykas, jeigu atsiranda, iškyla tam tikros kelionės išlaidos buvusiems padėjėjams dalyvaujant apklausose Europos parlamente ir jų parodymai teikiama informacija yra svarbi proceso eigai, tai suprantama, parlamentas turi apmokėti kelionės išlaidas ir e, negalima nesudaryti galimybių žmogui pateikti informaciją vien dėl to, kad jis negali sauliaisti apmokėti kelionės išlaidas. Kolega Javor. Köszönöm a szót, elnök asszony, és köszönöm főtitkár úrnak, hogy ma beszélgethetünk e, azok. Ačiū generalinis sekretoriau. Puiku, kai šiandien galime kalbėti šią temą. Tai yra 2014 metų biudžeto vykdymo patvirtimas, keturios pastabas turėčiau, kai kurios iš jų buvo paminėtos. Pirmoji pastaba tai yra <clears throat> bendrųjų išlaidų išmoka. Ponas Dejong šį klausimą jau minėjo. Taigi ta bendrųjų išlaidų išmoka yra susijusi su mokesčių mokėtojų pinigų išleidimu. Ir mokesčių mokėtojai iš mūsų tikisi, kad tos išlaidos būtų kontroliuojamos. Tam galima pasitelkti įvairias galimybės. Pavyzdžiui, parlamentarai gali atsiskaityti visuomeniai viešai e, skeldami tinkamą informaciją arba galime nustatyti griežtesnės vidaus taisyklės, siekdami užkirsti kelią piknudžiavimui. Manau, kad e, būdami parlamento nariais ir turėdami tam tikrą veikimo laisvę bei prisimdami politinę atsakomybę rinkėjų atžvilgių, mes turime viešai skelbti informaciją apie tą bendrosios išmokos panaudojimą. Taigi tą informaciją turime pateikti savo rinkėjams, tačiau, kaip minėjau, galėtų būti patvirtintos ir griežtos vidaus e, administravimo taisyklės ir parlamento administracija griežčiau kontroliuoti, kaip ta išmoka panaudojama. Tačiau aš nemanau, kad tokia praktika būtų priimtina. Problema yra ta, kad ne viena sistema iš tiesų neveikia šimtų procentų. Parlamentas paprašė generalinio sekretariato mm, pagerinti padėtį šios rytis, siekiant užtikrinti didesnį skaidrumą. Gerai, sekretorius teigia, kad atskiri parlamentarai turi galimybę asmeniškai skelbti viešinti šią informaciją tačiau nėra nustatytas dabar, nėra nustatyta jokių tai, taisyklių, kurios e, verčia tai daryti, tačiau nėra ir draudžiančių taisyklių tą daryti. Todėl toks teiginys nelabai daug turi prasmės, nes aš nemanau, kad visuomenė gali tinkamai kontroliuoti tai, kaip mes panaudojame mokesčių mokėtojų pinigus. Generalinis sekretorius teigė, kad e, nori gauti iš parlamento prezidiumo atsakymą į šį klausimą. E, aš noriu pasakyti, kad e, svarbiausius sprendimus parlamente priima plenarinė sesija. Taigi, kas turi priimti sprendimus, kokiu veiksmu mes turime imtis, ar parlamento prezidiumas, ar parlamento, visi parlamentarai plenarinės sesijos metu informatoriai. Būtina juos apsaugoti. Šis klausimas yra labai svarbus, būtina siekti pažangos ES lygių, tačiau vidaus tvarkos taisyklės yra labai svarbios. Savo atsakymuose, jei užduotus klausimus, jūs minite pagristai, kad jau dabar galioja atitinkamos taisyklės informatorių apsaugos, tačiau čia mes kalbame apie akredituotus padėjėjus, nes jų situacija yra labai opi kadangi jie nėra pasirašę darbo sutarties su parlamentu, jie pasirašė darbo sutartį su parlamentaru ir yra nuo jo priklausomi. Todėl e, galiojančios taisyklės informatorių apsaugos nėra pakankamos akredituotiems parlamentarų padėjėjams. Manau, kad reikia nustatyti atskiras taisyklės, kurios galiotų jiems. Jeigu e, jie tampa informatoriais, perduoda tam tikrą informaciją apie parlamentarų veiklą. Neteisėte, kalbant apie tą teisėkuros pėtsaką. Kolega Dejong taip pat minėjo, kad šios rytyje pasiekta labai daug pažangos. Ačiū generaliniam sekretoriui, tačiau noriu pabrėžti vieną dalyką. Nepakanka to teisėkuros pėtsako įvardinti tik tai kažkokio, kažkokio pranešimo 17 priedė kad tie, kurie yra labai susidomėję, galėtų tą informaciją rasti. To nepakanka, reikia tą informaciją pakankamai prieinamai skelbti parlamento tinklapį arba kitose šaltinėse, prie kurių galima užsitikrinti greitą prieigą. Ar CO2 arba taršos kompensavimas parlamentas čia pasiekė labai svarbių rezultatų besirengdamas Paryžiaus COP21 konferencijoje ir mes sugebėjome atitinkamas priemonės patvirtinti. Ačiū už Jūsų pastangas siekiant šio tikslo, tačiau noriu pasakyti, kad vis tik tai svarbiausias dalykas yra <clears throat> įvesti atitinkamas priemonės, pradėtis taikyti ir susijęti su visa parlamento veikla. Ar yra dar čia galimybių, pavyzdžiui, uh, Šiandien matyčiau tokią galimybę padėjėjų kelionėms ir būtų tikrai gerai, jeigu parlamentas sugebėtų šimtų procentų pasiekti tą e, CO2 užskaitą arba kompensuoti savo taršą. Sakydamas į paskutinį klausimą galiu pasakyti, kad parlamentas yra nusprendęs e, e, šimtų procentų <clears throat> kompensuoti visą savo taršą, įtraukiant ir parlamentarų bei padėjų kelionės, tačiau biudžeto galimybės mums šiuo metu to padaryti neleidžia. Dabar turime 250 tūkstančių eurų, kurie yra numatyti šioms reikmėms. Tuo tarpu e, taršos leidimų kainos šiuo metu yra to, taip sumažėjusios, kad galime tikėtis, kad ši suma leiks mums padengti visą CO2 taršą. Šimtų procentų. Taigi tokia yra naujausia padėtis. Ačiū už jūsų išsakytą paramą dėl teisėkuros pėtsako. Iš tiesų būtų galima skelbti tą informaciją parlamentarų tinklapiuose, jeigu jie to pagėdavo, prezidime vyko intensyvios diskusijos šiuo klausimu, numatytas techninės galimybės yra galima jomis pasinaudoti, tačiau taip pat buvo priimtas sprendimas, kad ne visiems ta tvarka turi būti privaloma, ji turėtų būti laisvai pasirenkama parlamento nariams, kalbant apie informatorių apsaugą. E, <clears throat> parlamentarų padėjėjai kredituoti yra taip pat apsaugoti, kaip ir visi kiti, dėja negalime jums pasiūlyti alternatyvios darbo sutartys, jie pasirašo su parlamento nariu kaip administracija, jeigu iškyl tam tikrų sunkumų. Nu, negalime jums pasiūlyti kitos darbo vietos, tačiau visais kitais atvejais jie turi vienodas apsaugos sąlygas, kaip ir visi kiti potencialus informatoriai. Kalbant apie bendrąją išmoką, jūs uždavėte dar papildomą klausimą, kas yra atsakingas už taisyklių pakeitimą. Atsakingas už taisyklių pakeitimą yra parlamento prezidiumas. Pirmininkė, ačiū. Padėjėjų E, klausimas e, grįžta į mūsų darbo tvarkę vėl ir vėl. Manau, kad buvo du teismo sprendimai ne parlamento naudai, kokia yra naujausia situacija ir kaip jį keičiasi ir būtų mums neblogai sužinoti, kiek Olafas atlieka atitinkamų tyrimų dėl parlamento narių e, remiantis gandais <clears throat> įvairiais galima nuolat Tiksliau yra įvairių gandų apie tai, kad kilo problemų dėl kelionės išlaidų kompensavimo. Apie tai galėtumėte gal daugiau pasakyti. <clears throat> Kalbant apie priekabėjimo atvejus, tai spontaniškai galiu atsakyti jums dabar, o į kitus klausimus atsakysiu raštu. Šiuo metu vyksta aštuoni tyrimai dėl priekabėjimo, kuomet parlamento nariams yra pareikšti kaltinimai dėl priekabėjimo, tačiau, kiek žinau, iki šiol dar ne vienu atveju nebuvo įrodyti priekabėjimo faktai. Ir, <clears throat> tačiau tai yra tik tai tarpiniai tų tyrimų rezultatai. Be to, raštu jau pasakiau, kad e, praėjus vieniems metams po šio komiteto dėl priekabiamo veiklos aš padarysiu atitinkamas išvadas ir pateiksiu uh, parlamentui, prezidiumui e, naujus pasiūlymus, kaip visą tą procedūrą reikėtų reglamentuoti, tačiau dabar vyksta aštuoni atitinkami tyrimai, pareiškus kaltinimus dėl priekabiavimo, tačiau nei vienu atveju dar mm, priekabiavimas nebuvo įrodytas. Pirmininkė, labai ačiū, suprantama, kad ir tų aštuonių atvejų yra per daug, turint omenyje 8 tūkstančius padėjėjų, kurie čia yra samdomi. Tai iš tiesų netrodo didelio masto problema kolegų naudai. Labai noriu tą pasakyti. Tačiau e, tokiems atvejams pasitaikius reikia kuo greičiau, manau, kad pradėti kalbėtis su tais kolegomis. Be to, jūs visi puikiai žinote, kok, <clears throat> apie kokius kolegas čia eina kalba ir aš e, turiu pasakyti, kad na, ir tam tikra savi cenzūra kolegų tarpio būtų tikrai neblogas dalykas, taigi ne, daugiau klausimų užduoti negalime. Ar pranešėjas dar pagėdavo tarti žodį? Prašau, e, kolegos tikrai daug įdomių pasiūlymų pateikė ir atsakymai generalinio sekretoriaus e, tikrai buvo išsamus. Noriu dar pabrėžti aspektus susijusius su domenų apsauga ir e, mums iš tiesų šis klausimas yra labai svarbus, būtina tą užtikrinti parlamentarų atžvilgių kolega Javorai. E, e, ta bendro išmoka ir jos panaudojimas, taigi jeigu ne viena sistema neveikia, nei privaloma, nei neprivaloma, tai aš nelabai suprantu, dėl ko jūs šitaip jaudinatės, e, dėl pensijų. Aš ne visiškai pritariu generalinio sekretoriaus vertinimų 10-15 milijonų per 50 metų laikotarpį tai tikrai yra didžiulė suma. Galbūt dar uh, likvidumas to pensijų fondo uh, nėra pavojuje. Uh, tačiau galbūt reikėtų pagalvoti ir apie įvairias galimybės ilgainiui to fondo atsisakyti. Manau, kad ta tema mus dar rūpės artimiausių metų. Uh, Dar kolegai Vylandui noriu jo adresu tarti žodį. Jis e, konstitucinio reikalų darbo grupė atsakingas už e, darbo tvarkę. <clears throat> Taigi turime Piperio pranešimą, taip pat atsakymus į uh, klausimus raštu dėl to, kas vyksta, kuomet vienos partijos kandidatas e, e, tampa taip pat ir parlamento rinkimuose, tai yra rinkimų kampanijos svarbiausių kandidatų. Mums buvo labai e, svarbus klausimas, būtent interesų konfliktas įvairias funkcijas atliekant. Tai būtų pirmas klausimas, o antras klausimas susijęs su agentūrų biudžeto vykdymo patvirtinimo pranešimais, kadangi šiandien dalyvaujate posėdėje, mes dar kartą norim jūsų paprašyti išlaikyti dabartinį status quo. Dėkoju už supratimą ir jūsų pastangas su generaliniu sekretoriu. Noriu padėkoti už suteiktą informaciją, už pristatytus tyrimus ir visomis mums pristatytus dokumentus, taip pat ir tyrimus dėl liuks kino apdovanojimo. Mes į juos visus atsižvelgsime, tvirtinant naują biudžeto vykdymą. Linkime jums sėkmės, baigiame svarstyti šį darbo atvarkės klausimą. Und kommen zur Entlastung der Kommission. Perėsime prie komisijos biudžeto vykdymo patvirtinimo. Es kommt.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 Ja, wir setzen die Sitzung fort. Ich begrüße sehr herzlich die. Tęskime posėdį, noriu nuoširdžiai pasisveikinti su Europos komisijos vicepirmininkė, ponė Georgijeva, dr. Kraft, bei su auditorumo atstovu noriu pasveikinti poniu Lazaru. Nežinau, ką atsivedėte iš vidaus audito, nes likščiolinis vidaus auditorius buvo e, jau išėjo užtarnautą poilsį. Taigi mes svarstysime įvairius dokumentus, tai yra papildomas priemonės 2014 metų <clears throat> pranešėja ponė Labajova, dėja jie negali dalyvauti posėdėje. Administravimo ir rezultatų e, tarpusio santykių mes svarstysime 15 metų, taip pat vidaus audito metinę ataskaitą svarstysime ir sintezės ataskaitą. Pone vicepirmininkė, jums žodis, prašau. Thank you. Thank you very much, uh, Madam Chair. Uh, mis... Labai ačiū pirmininkė, nes Misin yra generalinio direktoriaus uh, pavaduojantis dabar uh, žmogus ir panas Kraft yra mūsų generalinio direktoriaus pavaduotis biudžete. Taigi pristatysime, kaip jūs išsakėte, keturis pranešimus. Nuo pat pradžio noriu atsiprašyti kad mano pasisakymas gal bus kiek ilgokas, kadangi yra daug ką reikia pristatyti. Vienas iš pranešimų yra dviejų buvusių pranešimų apjungimas, tai buvo įvertinimo ir sintetės pranešimas. Ir šis komitetas nori tai matyti kaip integruotą paketą kartu su metinėmis ataskaitomis, taigi sugebėjome tai su, suintegruoti, sudėti kartu ir pateikėme savo ataskaitą taip. Dėkoju komitetui už tai, kad darėte spaudimą mums, kad iš tikrųjų būtų pasiekta rezultato. Praeitą savaitę 2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimo mm, procedūra buvo pradėta nuo tarų momentinių ataskaitų pristatymo. Uh, Kaip mes prisimename, e, pirmininkas Lėnė pabrėžė, kad reikia, kad ES atgautų mūsų piliečių pasitikėjimą. Jis pasakė, aš visiškai sutinku su tuo, kad kelias į šį pasitikėjimą turi eiti per geras ataskaitas, teisingą finansinių taisyklių teikimą, e, vertės už išlaidas užtikrinimą, skaidrumo užtikrinimą ir garantijų pateikimą. Uh, Auditorumai patvirtino, kad mūsų ataskaitos yra geros ir kad finansinių taisyklių taikymas gal nebuvo tobulas, tačiau pagerėjo. Šiandien aš norėčiau sutelkti dėmesį į skaidrumą, vertės už išlaidas e, užsitikrinimą ir aiškių e, patikinimų, garantijų pateikimo už mūsų veiklą. Taigi pradėkime nuo skaidrumo. Turėjau galimybę praeitėje pasakyti, kad skaidrumas yra mūsų mokesčių mokėtojų geriausias bičiulis. Todėl mes labai rimtai vertiname šį klausimą ir nuolat geriname ne vien tik tai informacijos prieinamumą, komisija visuomet buvo labai atvira, teikdama informaciją. Bet lygiai taip pat mes geriname kokybę to, kaip ta informacija yra struktūrizuojama, kad prie jos būtų lengva prieiti, kad ją būtų lengva suprasti. Žinoma, tuomet jums ir plačiai visuomeniai lengviau yra užsitikrinti mūsų atskaitomumą. Taigi, kad ataskaitos būtų integruotos ir supaprasintos, mes šiais metais ėmėmės tokio žingsnio, kad Liepos mėnesį pateikėme e, integruotą paketą, kur yra metinės veiklos ataskaitos, e, taip pat komunikatas dėl es biudžeto Šį antradienį auditorumai paskelbė ataskaitą dėl komisijos valdysenos. Ten yra kai kurių minčių, kaip toliau gerinti ataskaitų pateikimą ir aš noriu pasinaudoti šią progą ir padėkoti auditorumams už jų darbą. Noriu įsipareigoti, kad ir toliau dirbsime gyvendami jų rekomendacijas labai nuodugniai. Turime pripažinti, kad reikia išlikti realistais dėl informacijos. Uh, kadangi esame priklausomi nuo valstybių narių, kaip jos suveda tą informaciją. Ir čia dar reikia irgi tęsti darbą. Kaip praeitą savaitę pasakiau, mm, biudžeto vykdymo patvirtinimas laikosi ant dviejų kojų. Tai yra um, veiklos rezultatų ir taisyklių uh, laikymosi. Taigi labai svarbu, kad abi kojos būtų tvirtos ir kad nešlubuotumėm mes norime pateikti tikrai vienodos vertės informaciją tiek dėl veiklos rezultatų, tiek dėl taisyklių laikymos ir todėl mes ir dirbame tokia dvasia. Ir aš norėčiau per šiandienos pranešimus būtent ir pasakyti, ką mes esame padarę metinės veiklos rezultatų vertinimo pranešime ataskaitoje kiek yra subalansuota informacija čia. Pradėsiu nuo vertės, kurią užsitikriname uždedamas išlaidas. Metinėje veiklos rezultatų ataskaitoje dėl 2013-2020 metų dokumentinės finansinės programos mes pateikėme ataskaitą taip pat dėl 2017-2013 metų dokumentinės finansinės programos pateikėme informaciją ir mes rodome, kokios yra sąsajos tarp mūsų programų, ir Europos 2020 tikslų. Ir čia akivaizdu, kad reikia dar daug pasangų sutelkti. Čia yra daug skaičių dėl pasiekimų ataskaitoje, bet aš sutelksiu dėmesį konkrečiai į tai, kas yra susiję su migracija. Tai yra naujas prioritetas. Tai yra tai, ko iš mūsų reikalaujama kad savo rezultatus perorientuotumėm. Visų pirma, parodėme, kad sugebame sutelti finansavimą į prioritetus ir padidinome 15 procentų migracijai. 10 milijardų eurų buvo 16-20 metų laikotarpį numatyta. Priedo dar numatėme papildomą lankstumą per Turkijos priemonę ir per patikos fondus. Išgelbėjom daugiau kaip 300 50 tūkstančių migrantų per e, Tridančio ir Poseidono operacijas. 240 tūkstančių žmonių vien 2015 metais gavo pagalbą per integracijos priemonės, tai yra kalbų mokymasis, būstas, sveikatos pagalba, vaikų priežiūra, psichologinė pagalba. Pateikiau tokį pavyzdį tiesiog, kad parodyčiau jums, kiek mes daug sutelkėme dėmesio į rezultatų užsitikrinimą, derinant tai su tuo, kokias lėšas mes įdedame. Taip pat reikia pasakyti, kad yra tam tikro ir vėlavimo, iki galime įvertinti veiklos rezultatų pasiekimą, nes reikia tam tikro laiko, kol mes galime įvertinti visų veiksmų poveikį. Šiuo metu Valdysenos veiklos rezultatų ataskaitoje yra įvertinta kelių programuose 7-13 metų laikotarpių e, pasiekimai, kur jau turime sukaupę pakankamai informacijos. Čia ypač norėčiau pabrėžti 7 pagrindų programos mokslo tyrimų, technologijų plėtos srityje poveikį. 20 e, milijardų eurų kasmet yra sukuriama papildomai prie BVP ir 11 Nobelio premijos laureatų gavo pagalbą. Štai ir šiais metais chemijoje Nobelio e, premijos apdovanojimas e, savo študartai ir feringė. Tai yra laureatai šių metų kurie gavo finansavimą savo veiklai per ES fondus. Uh, Aišku, e, veiklos rezultatus pamatuoti nėra lengva. Mūsų monitoringo sistema 7-13 metų laikotarpį parodė, kad yra tam tikrų trūkumų ir dabar mes tengiamės tos trūkumus išspręsti 2014-2020 metų programuose. Mes pripažįstame kad tik tai nuolat palaikant glaudų ryšį su mūsų valstybių narių darbuotojais, bet ir su nepriklausomais stebėtojais, su auditorumais, su Europos parlamentu, mes galime užsitikrinti um, veiklos rezultatų matavimo tobulinimą. Ir būtent į tai esame sutelkę dėmesį. Rasite informacijos dėl e, veiklos rezultato vertinimo komisijos ataskaitoje e, dėl 2013 metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo. Mes galvojame, kad ta disciplina, kurios reikalaujate iš mūsų, kad mes taikytume biudžeto vykdymo procedūrose, mm, tai yra tikrai e, e, veiksnys nulėmęs patobulinimą integruojant ataskaitas. Ir tikrai daug dirbome dėl šio biudžeto įvykdymo patvirtinimo. Mes de, derinome politinius tikslus su daugiametės finansinės programos um, tikslais, žiūrėjome es lygmens tikslus, partnerystės programas, veiklos programas. Visą tai atsispindėjo tame, kaip mes struktūrizavome savo veiklą ėmėmės konkrečių žingsnių, kad įgyvendintumėm didžiulį skaičių prašymų iš Europos parlamento dėl 2013 metų biudžeto įvykdymo procedūros. 2014 metų biudžeto įvykdymo procedūros mes dar tęsime darbą dėl 227 prašymų. Dėl kitų prašymų e, darbas atliktas. E, taip pat komisija peržiūrėjo finansinį reglamentą Tai yra mūsų laikotarpio vidurio peržiūros e, proceso neatskiriama dalis. Čia reaguojame į pagrindinius prašymus dėl supaprasnimo. Štai matau pona Ashraft, kuris vienas iš pagrindinių žmonių prašysiu tų supaprasnimo. Taip pat yra ir klausimų dėl Olafo. Aš nesileisiu detalės šiandien. Tiesiog noriu pasinaudoti progą ir pasakyti, kad uh, 883-2013 e, e, metų reglamento pakeitimas dėl priežios komiteto sekretariato pakeistas rugsėjo 20 dieną ir pakeitimai įsigalios nuo kitų metų sausio 1. Aš jau nurodžiau savo tarnyboms pasiruošti įgyveninti praktinius aspektus šio pakeitimo. Dabar pereisiu prie e, vidaus audito ataskaitos, kas aplink esantis klausimai. Čia yra ir e, gerų, ir blogų žinių. Gerai, žinai, kai skaitome vidaus audito ataskaitą, tai tikrai yra gan nemažai kritinių pastabų, tai yra bloga žinia, gera žinia yra, kad vidaus auditas iš tikrųjų daro tai, ką ir turėtų um, daryti, tai yra užtikrinti, kad mes būtumėm sąžiningi, kad eitumėm reikiamą kryptimį. 2015 metų audituose yra trys koncentracijos rytis rizikos. 2014-2020 metų programos ir toliau e, naujos priemonės ir patikos fondai ir taip pat valdymo, generalinio direktorato valdymo sistem, ir kontrolės sistemos. Auditai išryškino kai kurias iš tų rizikų, Ir tokiu būdu mes turime tam tikras gairias, kaip reikėtų vidaus kontrolės sistemas kurti taip, kad būtų galima sušvelninti tą riziką, sumažinti tą riziką. Aišku, reikėtų daugiau pasangų, galvant apie ex ante e, aplinkybių monitoringą ir kontrolę valstybės narėse, reikės atitinkamas pagra, tam tikrų pagrindų naudos gavėjoms valstybėms. Uh, Ir tokie prevenciniai auditai, um, vidaus audito tarnybos yra būtent tie, kurie užtikrina realią pridėtinę vertę. Nes tai yra daroma objektyviai ir nepriklausomai. Dabar dėl patikos fondų. Vidaus audito tarnyba auditavo kai kurias naujas priemonės, ypač patikos fondas išorės veiksmų susityje kartu su uh, Mm, visais valdymo ir priežiūros e, instrumentais, mechanizmais, mm, pasiremiant partnerių indėlių, e, galvojant apie ES biudžetą. Ir tokie auditai skirti padėti mums e, ne vien tik tai tinkamai suformuoti savo darbą, bet ir efektyviau dirbti su išorės partneriais. Tai dar ankstyvas įgyvenimo etapas, bet jau pirminės išvados yra tokios, kad ES patikos fondai plačiai sakant, yra sėkmingi, leidžia padidinti ES e, veiksmų, operacijų matomumą, kai kur galbūt reikėtų daugiau dar padirbėti, galvant apie vidinių donorų nustatymą, pavyzdžiui. Bet išvados yra tokios, kad reikės papildomų pastangų, kad e, tikrai būtų galima šias finansavimo priemonės gerai panaudoti, išve, išsprendžiant visus iššūkius, galvojant apie nestabilumą ir krizės situacijas. Taigi, valdymo procesai ir patikos fondų e, veiklos įvertinimą reikia gerinti. Noriu akcentuoti, kad biudžeto direktorate sukūrėme naują generalinio direktoriaus postą ir numatome daug dėmesio skirti tam, kad finansinės priemonės patikos fondai būtų disciplinuotai prižiūrimi visoje komisijoje ir kad būtų suderinti uh, griežti apibriežti veiklos e, reikalavimai. Dėl e, klaidų skaičiaus vidaus audito tarnyba siekia išsiaiškinti, ar direktoratuose įdėktos vadybos sistemos yra tinkamos ir užtikrina tinkamą išlaidų priežiūrą. Taip pat, kaip ankstesniais metais, e, aiškinomės, kiek klaidų aptinkama atliekant metinę veiklos ataskaitą. Domėjomės, kaip peržiūrėjome delegaciją administracijos atsakingų e, tarnautojų pasirašytas ataskaitų išlaidų deklaracijas, peržiūrėjome metinės veiklos ataskaitas, palyginome tas ataskaitas su praėjusiu metu rezultatais ir direktoratai toliau turi dirbti, kad e, pasiektų, jog jų e, sąskaitų panaudojimas būtų patvirtinamas. Taip pat e, aiškinomės, klai, kiek klaidų užfiksuota. Audito pažangos klausimų komitetui vadovaujama vicepirmininkas Timmermans. E, vidaus auditas susilaukė e, tolesnio dėmesio ir taip pat e, dirba direktoratų, atskirų direktoratų audito tarnybos Siekiame, kad į audito tarnybos padarytas išvadas atsižvelgtų atsakingos tarnybos generalinis direktoratuose. Audito generalinis direktoratas nori ypač tai akcentuoti. E, Įdėgė 2015 vidaus audito rekomendacijas parengti veiklos planai, kuriuose atsižvelgiama į rizikos veiksnius e, akcentuotus vidaus audito ataskaitoje. Tai tik keletas pavyzdžių, kaip mes telkėme dėmesį, skiriame dėmesį rekomendacijų gyvendinimui. Ir taip siekiame kad vidaus audito rekomendacijos užtikrintų geresnį mūsų organizacijos darbą. Audit, vidaus audito tarnybos pat, m, mm, patiktas, pat, patvirtintas sąskaitų panaudojimas įtrauktas į metinę veiklos ataskaitą. Galiausiai keletą žodžių dėl sąskaitų patikimumo panaudojimo patvirtinimo. 2015 biudžete buvo patvirtinta e, valdymo ir veiklos ataskaita. Rengiančias ataskaitas labai svarbu e, pasiekti, kad e, sąskaitos sąskaitų patikimumas būtų patvirtintas atsakingų pareigūnų. Taip pat aiškinamės, ko, kokios e, sumos priskiriamos rizikingoms, kuomet rengiame ataskaitą. Pateiksiu pavyzdžių apie biudžeto panaudojimą ir kaip komisija dėgia prevencinius mechanizmus, kad e, ES e, paramai skirtos lėšos nebūtų panaudojamas netinkamai, nesilaikant taisyklių atskirose valstybėse narise. Toliau kalbant, kur pasiekta pažangos užtikrinant tinkamą valdymą, visi komisijos departamentai prie išvados, kad e, tos sistemos, priežiūros sistemos sėkmingai dėgiamos. Toliau siekiame dar racionaliau išnaudoti, panaudoti lėšas ir e, gerinti kontrolės sistemų veiksmingumą. Visos komisijos tarnybos privalo peržiūrėti savo tar kokybės e, e, tarnybų veiklą, išsiaiškinti, ar jos laikosi rekomendacijų. Taip pat įdėgėme kovos su sukčiavimu strategijas. Uh, E, parengtas atsakingo direktorato. Taip pat šiais metais pradėjo funkcionuoti iš ankstinio perspėjimo ir identifikavimo sistema, e, dėgiamos kitos procedūros. Kaip ir praeisiais metais visi 40 atsakingų pareigūnų deklaravo, kad jų nuomonė biudžeto gyvendinimas gali būti e, laikomas patikinim, patikimu, o 33 iš atvejais, 18 atvejų buvo pareikšta bejonių. Taip pat sumažėjo kitų netitikimų lyginant su 2014, nežiūrinti tai. Tačiau kai kuriais atvejais klaidų lygis išlieka nemenkas Kaip jūs ir nurodėte, e, tuose sritise, kur išlieka didelis klaidų skaičius, mes e, dirbame ypač e, sutelktai ir, ir kreipiame tam dėmesį. Žinoma, geriausia klaidoms užbėgti į, už akių ir ėmėmės prevencinių priemonių. E, pavyzdžiui, surengdami mokymus naudos gavėjams, bei taip pat nutraukdami arba laikinai sustabdydami mokėjimus. Tai lietė 6,7 milijardus eurų mokėjimų iš sanglaudos e, politikos fondų. Jei nepadeda pore, prevencinės priemonės, tuomet reikia imtis korekcinių priemonių, kad būtų ištaisytos klaidos. Tai yra susigražinti neteisėtai išmokėtas sumas Manau, kad tai gera paskata e, aktyviau imtis e, prevencinės veiklos. Ir vertinant teisės aktus atskiriuose sektoriuose, mes įmėmės papildomų priemonių. Siekdami šio tikslo, kore, korekcinės priemonės įgyvendinamos e, tų metų biudžete, kuomet buvo padaryta klaidų, taip pat remiamės audito rūmų e, prognozėmis ir tikrai nemažai, neblogai padirbėjome su audito rūmais šiais klausimais. Taip pat noriu informuoti, kad 2015-aisiais susigražinta 3,9 e, milijardai eurų, o tai yra 2,7 procentai e, visų iš biudžeto padarytų mokėjimo. E, biudžetas yra daugiametės programos dalis, todėl siekiame išsiaiškinti, kaip mūsų e, pastangos e, skirti daugiau dėmesio korekcinėms priemonėms padeda sumažinti e, neteisingus mokėjimus, neteisėtus mokėjimus. 2009-2015 korekcinės priemonės lietė 3 milijardus eurų arba 2,2 procentus, o 2015 jau 2,9 mili 3,9 milijardai eurų. Kai ėmėmės, kai, kai vertiname korekcinių priemonių poveikį per septynerius metus, paaiškėjo, kad jos padeda sumažinti e, su, sumas, kurios priskiriamos rizikingoms, kuomet rengiama finansinė ataskaita. Ir liekantis suma remiantis, taip pat remiamės generalinių direktorių e, prognozėmis, valstybių narių patiktą informaciją, taip pat atliktų patikrų ir inspekcijų surinktais duomenimis, taip pat remiamės uh, Taip pat patikriname duomenis, kuriuos pateikė valstybės narės. Jei manome, kad tie duomenys negali būti patikimi, patys papildomai atliekame e, tyriamą į darbą. Dabar sumos, kurioms, kurios priskiriamos rizikingoms, atliekant finansinę ataskaitą e, iš viso e, sudaro 0,02 procentus. Tai yra, tai yra mažesnis, tai, maže, tai, tai nesiekia tos ribos, kurią yra nustatęs, nustatę auditorumai. Žinau, viskas nėra taip paprasta, vieneri metai yra atskiri metai ir mes bandome sumažinti metinį vidutinį klaidų lygį. Tačiau norime akcentuoti, kad e, įvertinus visas mūsų dėgiamas priemonės, e, ta rizikinga, rizikingų išlaidų suma metų pabaigoje sudaro nuo 0,8 iki 0,2 procentų. Mes noriu pasakyti, kad mes klausomės jūsų e, patarimų, klausomės auditorumų rekomendacijų, atsižvelgiame išorės tarnybų vertinimus apie mūsų veiklą mes stengiamės apsaugoti ES biudžetą, o dabar mūsų vidaus audito tarnyba taip pat neša svarbu indėlį į mūsų darbą. Ir mes žinoma rimtai įsiklausome jūsų e, komentarus, jūsų rengiamas rekomendacijas. Mano kolegos ir generalinių direktoratų vadovai bus čia ir klausysis, e, ką, ko jūs iš mūsų norėsite ir ką jūs mums patarsite. In, in... Noriu padėkoti, noriu padėkoti Jums už pateiktus išsamius e, dokumentus, ypač rengiant 14 metų biudžeto vykdymo patvirtimo ataskaitą, e, kuriai dažniausiai skiriamas nepakankamas dėmesys ir vidaus audito išvadoms Tačiau noriu paminėti dar darbinį dokumentą dėl vidaus audito atitinkama ataskaita. Būtų neblogai, jeigu jį taip pat gautume, nes aš biudžeto komiteto, biudžeto kontrolės komiteto tinklapyje aš to dokumento taip pat pasigendu, nors jis yra minimas Taip pat komisijos tarnybo atitinkamuose dokumentuose minima pirmoji dalis, tai aš įsivaizduoju, kad egzistuoja ir antroji, taigi visas jas norėtume gauti. Dabar e, ponai Celeriai žodis pranešėjai. Ačiū ponė pirmininkė, ačiū komisijos vicepirmininkiai už išsamų pristatymą šių keturių ataskaitų. E, kalbant apie tolesnius veiksmus susijusius 2014 metų biudžeto vėlinimo patvirtinimu ir e, e, valdymo rezultatų ataskaita ir taip pat 15 metų ES bendrai biudžetą Liepos mėnesį 14 metų biudžeto vykdymo patvirtinimui buvo pateikta pirmoji informacija ir mes e, Turime konstatuoti, kad visose keturiose ataskaitose yra daug vertingos informacijos, nepaisant to, kad lieka neatsakyti kai kurie klausimai, nes e, e, tai, kas geriausia, dažniausiai yra to, kas gera priešas. Arba, kaip dažnai sakoma, pažanga buvo pasiekta, tačiau dar būtų galima daug ką pagerinti. Mūsų komiteto nariai dėl 32 e, straipsnio penktosios dalies e, siūlyti e, taikyti griežtai naują finansinės atskaitomybės tvarką. Iš esmės komisija atrodo pritarė mūsų pozicijai, vicepirmininkė jos tai ką tik patvirtino. Tačiau kaip dažnai tos straipsnio nuostatos iš tiesų buvo taikomas ir kokioms šalims. Ir jeigu tas straipsnis nebuvo taikomas, tai galbūt galėtumėte paaiškinti, kodėl. Komitetas reikalavo komisijos peržiūrėti Elgesio kodeksą skirtą komisijos nariams į mūsų raginimus nebuvo visapuškai atsižvelgiama, turint omenyje naujausią informaciją apie pono Baroso ir ponios Krūs veiklą. Komisija teigia, kad yra įsipareigojusi taikyti pačius aukščiausius skaidrumo standartus savo nariams. Ką tai reiškia? Taip pat kaip komisija gali paaiškinti savo strategijų ilgalaikius tikslus, buvo užduotas klausimas, tai atsakymas į jį taip pat nebuvo labai konkret, konkretus, jis buvo toks pakankamai bendro pobūdžio. Mes pagėdautume išsamesnės informacijos, biudžeto kontrolės komitetas jau mažiausiai trejus metus pritarė auditorumų rekomendacijai prognozuoti laikotarpį nuo 7 iki 10 metų grinųjų pinigų srautų judėjimą. Mm, komisija tuo tarpu apsiriboju savo atsakymą tik tai laikotarpiu iki dabartinės daugiametės finansinės programos pabaigos ir kalba tik apie pinigų srautus susijusius su asignavimais įsipareigojimams. Mes tuo tarpu <clears throat> raginame, kad būtų paskelbta visa informacija apie pinigų srautus valstybėse narėse ir ne tik Europinio semestro kontekste. Taigi mes nesprantame, kodėl mūsų pasiūlymą nėra atsižvelgiama. Kolegė Dlabajova, už kurią turiu atsiprašyti, nes ji turi pirmininkauti kitam posėdžiui, savo pranešime atkreipė dėmesį į būtinybę daugiausiai dėmesio skirti pasiekiamiems rezultatams, tam reikia sukurti veiksmingą rezultatų vertinimo sistemą, nes šiuo metu įvertinimas yra pateikiamas labai vėlai ir negalima jo išvadomis pasirenkti, priimant sprendimus dėl naujų programų finansavimo vertinimas e, daugmetės finansinės programos e, laikotarpiai nuo 7-14 metų <clears throat> bus pateiktas pakankamai pavėluotai, taigi mes negalėsime pasitelkti jo išvadų naujai daugiametiai finansiniai programai rengdamiesi ir kaip mes galime tą padaryti, kai dabar dar tik 20 procentų visų finansuojamų programų pradėti įgyvendinti 2020 metais buvo parengta išorės paramos ir valdymo reforma. Europos parlamentas daug dėmesio skiria vertimo mechanizmų skaidrumui. Iki šiol šio klausimu mums komisijoje jokios išsamios informacijos nepateikė, raginame tą padaryti. Dar Dėl e, papildomos e, informacijos atingos ataskaitos baigus galioti susitarimų su Filiporės, parlamentas pareigalavo papildomų veiksmų tam, kad būtų kovojama su tabako kontrabanda. <clears throat> Mes e, laukime atitinkamo komisijos veiksmų plano dėl 2020, iki 2020 metų metinės valdymo reformos palankiai vertiname komisijos E, siekius susijęti tarpusavyje du ramščius, atitikti ir rezultatus. Mm, Deja, ta ataskaita buvo parengta šiek tiek vėliau ir audito rūmai nesugebėjo vertinti, tačiau kolega Lazarų jau pažadėjo artimiausių metų mums atitinkamai vertimą pateikti, mes jo nekantrai laukiame būtinybė atskirti rezultatus ir tai, kas faktiškai buvo pasiekta arba faktinį poveikį įvertinti. <clears throat> Mes e, manome, kad e, toks atskirimas nėra labai prasmingas, nes dabar džiugu skaityti ir matyti, kiek yra e, sukurta jaunimo darbo vietų bendrai, tačiau neįvertinti padėties arba padėčių atskirose valstybėse narėse ir to užimtumo trukmės, e, manau, kad labai džiugiai nenuteikia. Sprendžiant tą opę <clears throat> jaunimo nedarbo problemą ES, tai buvo mano asmeninis komentaras, taip pat mus domintų, kiek komisija gali ir nori e, pateikti sąskaitų patikimumo pareiškimą bendrą. Šiuo metu kiekvienas generalinis direktoratas tą daro, tačiau komisija nepaskelbė bendro sąskaitų patikimumo pareiškimo. Aš manau, kad komisija kaip politinė institucija turėtų uh, prisimti atsakomybę už biudžeto bendrą įvykdymą šiek tiek kitokiu būdu nei iki šiol. Uh, trečias, trečioji ataskaita, vidaus audito tarnybos 15 metų veiklos ataskaita, vidaus audito centralizacija 15 metais buvo vidaus auditas centralizuotas, pakeisti e, iki šiol veikia atskirų generalinio direktoratų vidaus auditai, 60 naujų darbo vietų buvo sukurta ir jūs minite, kad atskiri generaliniai direktoratai pritarė šiai reformai dideliu mastu. Kokių papildomų rezultatų atnešė ši e, reforma, kaip jie atsispindi metinėse veiklos ataskaitose ir kokios ataskaitos yra tikrinamos šios naujos e, tarnybos tam, kad būtų sustiprinamas jos poveikis. Šiame, šioje ataskaitoje taip pat kalbama ir apie dar atskirus dalykus susijusius su, pavyzdžiui, taikos palaikymo priemonėmis tarnyba skirta Afrikai. Čia EFKO generalinis direktoratas paskelbė e, savo tam e, tam tikrus prieštaravimus, kokius iš, kokias išvadas galima būtų iš to daryti. E, ir čia turbūt buvo e, tie prieštaravimai susijęs su padarytomis klaidomis, kokios jos buvo, kokiu priemonių buvo imtasi, kad e, tos klaidos būtų pašalintos. Jūs minėjote patikos fondus, DFK generalinis direktoratas teigia, kad reikėtų tų fondų e, valdymą ir administravimą pagerinti, kokias problemas čia konkrečiai turimos omenyje. E, ypač turintaminė komisijos planus teikti naujus patikos fondus, atsakymas iš šios klausimus mums yra labai svarbus. Tie patikos fondai yra įsteigti ne tik, kad galėtų administruoti ES biudžeto lėšas, tačiau pastelgti taip pat ir kitus finansinius šaltinius Pagal mano turimą informaciją, užsibriežti tikslai dėl išorinių finansavimo šaltinių dar nebuvo pasiekti toli gražu, taigi kokiu veiksmu būtų galima imtis arba reikia imtis, kad tie patikos fondai iš tiesų galėtų veikti e, pilnu mastu ir veiksmingai. Kalbant apie tuos e, patikos fondus, kurie yra netiesiogiai administruojami, tai yra e, Afrikos e, taikos sistema e, e, fondas Galilėjo fondai, kurie yra skirti įvairiems projektams Europoje, buvo nustatyta daug spragų jų veikloje. Ir manau, kad iki šiol komisijos atskiros tarnybos nepakankamai sureagavo į vidaus audito pateikta informacija apie trūkumus, taip pat e, NIR generalinis direktoratas neturi galimybių atlikti atitinkamo įvertinimo, kaip yra panaudojama parama ir pasiekiama, pasiekiami rezultatai e, parama gaunančiose šalise, kokiu priemonių čia ketinama imtis, e, kalbant apie žemės ūkio politikos žalinimą. Buvo konstat, akcentuoti, nustatyti e, trūkumai e, bendro administravimo srityje, vertinant eksantį nustatytas sąlygas ir rezultatus, e, taip pat regio generalinėme direktorate buvo nustatyta trūkumų, kokiu priemoniu imtasi jam, jiems pašalinti. <clears throat> Kalbant apie biudžeto apsaugą ir viešuosius ryšius, palankiai vertiname komisijos priemonės šią linkmę nuo 11 metų. Čia yra e, pateikiama tam tikra e, apibendrinama informacija geografinio pobūdžio apie atskiras valstybės narės ir jų veiksmų kokybę, tačiau šiame kontekste reikia užduoti klausimą, kuomet nuolat kartojasi tos tų valstybių narių pavadinimai ir sisteminės problemos juose pasitaikančios. Būtų įdomu išgirsti informaciją apie sąjungos politikos rytyje e, vykdomas tam tikras korekcijas ir susigražintas lėšas, e, siekiant, kad ateityje padėtis tose šalise pagerėtų. Mums labai nepatinka ta e, ilgai trunkanti procedūra lėšų susigražinimo ir e, finansinių korektūrų apimtis e, per pastarį dešimtmetį padidėjo šiek tiek. Tačiau 2015 metais <clears throat> galbūt galėtumėte pasakyti, remdamasi anksti ankstesniais duomenimis finansinių korekcijų, kiek būtų galima tikėtis e, susigražinti es lėšų į biudžetą netinkamai panaudotų. Tiek būtų informacijos. Ačiū, kuomet pradedame išsamei apie smulkmes diskutuoti, salėje vis mažiau narių lieka, ponė vicepirmininkė, jums žodžiu. And, and a... Ačiū pirmininkė, aš dėkoju pranešėjai už labai išsamų e, komentarų ir klausimų pristatymą. Leisime kažką, ką pabandysiu atsakyti praš, pati, o paskui perduosiu kolegoms žodį, kad jie galėtų detaliau atsakyti į jūsų klausimus, kur galbūt jie giliau išmano jūsų sritis. Taigi, visų pirma, dėl Elgesio kodekso. Tai labai svarbus momentas kaip komitetas turėsite galimybę siekti su generaliniu sekretoriumi ir tai yra klausimas, kuris kurį prižiūri mm, e, pirmininko delegacija generalinio Dėl Elgesio kodekso čia tikslas yra taikyti ir padaryti išvadas dėl to taikymo per tam tikrą laikotarpį, kad po to būtų galima prireikus atsižvelgti į sparčiai besikeičiantį pasaulį, sparčiai reaguoti ir tinkamai padaryti pakeitimus. Tai yra. A, mes galvojame, kad reikia pakankamai, pakankamą laikotarpį pakankamai ilgą laikotarpį gyveninti Elgesio kodeksą, kad po to būtų galima įvertinti, kokie yra to gyvenimo rezultatai, kad būtų galima tai palyginti su kitais subjektais, ar tai yra tinkama atsižvelgiant į um, aukšto lygio reikalavimus keliamus komisijai. Ir mes suprantame, kad tai iš tikrųjų yra labai svarbus klausimai ir praeitais metais šiame komitete tas klausimas buvo iškeltas ir šiemet tas pats uh, Taigi, mums yra labai svarbu, kad visa mūsų daroma analizė būtų daroma pasiremiant pakankamos trukmės laikotarpiu. Atsimentėte 2014 metais e, dėl Elgesio kodekso priimti sprendimai, tik mes galvojame, kad reikėtų pakankamo laiko, kad būtų galima įvertinti, kas e, vyksta, kad būtų galima spręsti, ką daryti toliau. Kai žinot, kaip, kaip aš jau sakiau, jūs turėsite mes turėsime galimybę dar kartą pakalbėti apie tai nuodugniau, bet svarbu būtent pakankama ta trukmė, kad mm, komisarai e, galėtų teikti e, prašy, dėl prašymų, kad kada komisarai turi prašyti, ar gali užsimti tam tikrą veiklą ir 18 mėnesių. Iš ankstesnių komisarų turime tokios patirties, penkiais atvejais toks prašymas nebuvo tenkintas. E, ir buvo tokiu atveju, kuomet komisarai nusprendė patys nevykti tam tikros veiklos. Taigi 18 mėnesių buvo laikotarpis ir buvo labai sistemingai laikomas tos taisyklės. Buvo Klausimas, ar reikėtų pratesti. Aš puikiai žinau, kad yra skirtingų nuomonių. Tikrai reikia labai atidžiai išanalizuoti viską, įvertinti. Ypač turint omenyje. Uh, galimybės komisarams kurie tikrai kurios didelis dėmesys yra, jau, jauni gal, tai reikia to pakankamo laikotarpio ir mano asmeninis toks požiūris yra, kad Elgesio kodeksas nėra iškaltas akmenyje, tai yra gyvas dokumentas, tačiau tinkamiausia būtų paimti pakankamos sukmės laikotarpį, kai buvo taikomas tas kodeksas ir um, atidžiai įvertinti, ar reikėtų kokių pakeitimų ir jei reikėtų, tada tos pakeitimus padaryti. Taip pat yra daug pasikeitimų dėl, dėl antro dalyko, dėl grinųjų pinigų srautų e, prognozių. Mes štai vos vakar pateikėme e, laikotarpio vidurio monitoringo ir prognozių monitoringo ir prognozių pristatymą. 2020 metams mes galvojame, galbūt to nepakaks, galbūt reikėtų ilgesnės trukmės, nes iš tikrųjų įgyveninsime tam tikras programas ir po 2020 metų. Tai tiesiog šiame etape aš pakartočiau uh, jau mūsų duotą pažadą parlamentarams, kad tikrai labai griežtai stengsimės tobulinti mūsų prognozavimo gebėjimus. Mes žinome ir komiteto poziciją, ir, ir vakar biudžeto komitete tas klausimas buvo iškeltas ir taryboje, ir mes tikrai toliau dirbsime, stengsimės tolimesnį horizontą paimti, tolimesnį ateitį e, prognozuoti. Mes vis tik tai reikia pripažinti tą faktą, kad esame priklausomi nuo valstybių narių ir mūsų tarnybų prognozių. Ir jeigu tos prognozijas yra pernelygto optimistiškos, ir dažniau taip ir yra, ar pernelyg pesimistiškos gali būti, tai tuomet mūsų prognozijas irgi atitinkamai yra įtakotos. Mes, aišku, imsime ir savo tendencijų analizę, pažiūrėsime, ką galima pasimokyti, ką reikėtų padaryti, e, korekcijas kokias įnešti. Tiesiog mes tenksimės gerinti mūsų gebėjimus šioje srityje. Dabar dėl konkrečioms valstybėms skirtų rekomendacijų, aš čia dabar ne pati atsakinėsiu klausimą, žiūriu kolegas, kas galbūt galės atsakyti, bet galbūt net ne šiandien. Mes kreipsimės į atsakingus kolegas, kurie yra atsakingi už tą klausimą ir tada jie galės pateikti jums atsakymą. Tikrai labai geras dar pastebėjimas, kad mūsų vertinimai vėluoja, pateikiami vėlu, pavėluotai. Na, jie vėluoja ne todėl, kad mes norėtumėm, kad jie vėluotų. Tiesiog N plus 3 taisyklė, kai baigėme gyvenimą, jau mes buvom, būnam gerai įsibėgėjęs nuo naujų programinių laikotarpių. Aišku, mes tengiamės, kiek įmanoma, įvertinti ir integruoti rekomendacijas dėl to padaryta. Ne visos programos baigėsi su M plus 3, bet mes patys padarėme išvadą, kad turime daugiau akcentuoti vertinimo spartumą, kad vertinimas galėtų būti naudingesnis. Taip, jūs teisingai pasakėte, laikotarpio vidurio peržiūra, čia yra tam tikrų suvaržymų, kadangi kai kurios programos dar tik turi prasidėti, o tos, kurios jau yra prasidėjusios, gana lietai juda. Tačiau dabar bent jau turime paskui, pagrindinės vertės 2012-2013 metų laikotarpiu. Ir aš ypač akcentuočiau e, dėl e, septintos pagrindų programos ir dėl sanglaudos užbaigto įvertinimo. Tai yra labai naudingi elementai, galvojant apie laikotarpio vidurio peržiūrą. Dėl e, kovos su e, tabako gaminiais testinių veiksmų. E, Noriu atkreipti jūsų dėmesį tai, kad mūsų požiūris į šį klausimą paremtas siekiu paremti tarptautinę sistemą, kuri prisidėtų prie gerų rezultatų pasiekimo šias rytėje. Konkrečiai, manau, kad reiktų ratifikuoti tabako gaminių protokolą ir užtikrinti jo įsigalėjimą. E, yra parengta nauja veiklos programa ir raginu visus kolegas, kiek įmanoma, žvelgti priekin, į priekį šiuo klausimu ir siekti, e, kad šis protokolas būtų ratifikuotas ES ir už ES ribų. E, reikia 40 parašų. Mes ES jau pasirašėme ir norime, kad ši platforma bei mūsų tabako gaminių direktyva E, būtų pagrindinių veiksmų arena. Žinoma, mes suprantame, kad priimdami sprendimą nesudaryti tolesnės sutarties su Philip Morris International e, atsiveria teisinių spragų rizika. Ir dabar draugės su atsakingais direktoratais įmamės priemonių, kad ši e, teisinė spraga neatsirastų. Ir esu tikra, kad mūsų atliekamas darbas tikrai uh, susilauks jūsų pritarimo, bet esu pasirengusi tai aptarti išsameu. Jūs pakomentavote darbo vietų tvarumą, e, darbo vietų, kurios uh, e, sukūriamos dėl mūsų investicijų. Uh, toliau skiriamų išlaidų panaudojimo kokybė. Yra galimybė stebėti sukurtų vietų tvarumą, e, stebėti, ar darbo vietas išlieka ilgesnį laiko tarpą, bet aš e, pasižymėjau jūsų išsakytą pastabą šią temą. Noriu atsakyti dar vieną klausimą ir paskui suteiksiu žodį kolegoms patikos fondų valdymas ir priežiūra. Kaip sakiau savo įženginę pas, pasisakymę, mes labai rimtai įmamės kokybės klausimų biudžeto lėšų panaudojime. Siekiame e, įdėkti valdysenos ir priežiūros veiklos standartą kuris atitiktų kitus geriausius standartus galiojančius šioje srityje, taikomus patikos fondų valdyme ir norime būti tokie pat pažangus ar net geresni už, kit, už kitus. Taip pat aiškinamės, kaip užtikrinti, kad parlamentas būtų patenkintas mūsų veiksmai šioje srityje. Žinau, kad parlamentas šiuo metu nėra patenkintas ir aš tai suprantu. Ir Mums tikrai reikia išspręsti šį klausimą, panaudojant šiuos instrumentus dėl finansavimo iš kitų šaltinių. Kol kas mes žengėme tik pirmosius žingsnius šioje srityje. Pradžioje, atvirai pasakius, viską vertinome naiviai. Pat, sukūrė patikos E, fondą iš pradžių labai džiaugiamės ir tikėjomės, kad tas fondas pritrauks e, galimus klientus kaip, kaip, kaip e, medus pritraukia bites, bet paaiškėjo, kad reikia ir kitų priemonių, reikia e, informacijos klaidos ir taip toliau. Taip pat norėčiau pridurti, kad kuomet tikėjomės, kad e, tokio padydžio lėšos bus e, E, skirtos siekiant panaudoti patikos fondo lėšas. Tai, tai buvo įrašyta į fondo tikslus, į, į programas, į, į, į skirtas jo lėšų panaudojimui. Tačiau mums nepavyko pasiekti, kad valstybė kad, kad tos nuostatos būtų teisiškai saistančios. Taigi nestebėtina, kad kai nėra privalomų nuostatų, e, lėšos nėra skiriamas tokio padydžio lėšos. Kai galioja kitokios taisyklės, valstybės e, elgesi taip, kaip nurodyta. Taigi reikia čia išmokti pamoką. Bet mane tikrai įkvėpė tai, kiek uh, pažangos mums pavyko pasiekti per gana trumpą laiką, siekiant geresnės e, valdymo, lėšų valdymo kokybės. Tai tiek norėjau pasakyti dėl žalinimo. Tikrai negaliu nutilėti šio klausimo. Galbūt ne visi žino, kad aš e, savo profesinę karjerą padariau aplinkosaugos rytyje Mes tikrai integruojame šį aspektą į visas programas, turime 20 procentų tikslą, norime jį viršyti, taip pat norime e, strateginių investicijų fondė taip pat įvesti 20 procentų reikalavimą dėl e, žaliųjų darbo vietų kūrimo Europoje. E, tai svarbu ne, ne, ne savaime, bet jeigu norime, kad mūsų ekonomika būtų konkurencinga, turime būti visų šių ekologiškėjimo iniciatyvų priekyje. Ir dabar žodis kolegomis, visų pirma, kolegai kairėje. Buvo užduota tikrai įdomių ir išsamių klausimų, pabandysiu juos atsakyti. Visų pirma, pradėjome nuo to, kad e, sulaukėme 60 papildomų postų po 2015 reorganizacijos. Tai nereiškia, kad 60 naujų darbuotojų iš karto atėjo dirbti, juos pasamdėme per tam tikrą laiką, tai vykstantis procesas, bet jau čia viskas baigta. Tačiau tai reiškia, kad e, mes turime daugiau pasiekėme daugiau rezultatų, e, geriau dirbame. Vidaus audito tarnyba sukūrė ir tam tikrą spragą, nes ankstesnės, anksčiau dirbę tarnybos teikė įvairias paslaugas, e, konsultacijas ir dabar yra spraga, todėl bandome ją užpildyti per naujus darbuotojus, per naujas struktūras ir bent jau patenkinti minimalius lūkesčius šioje srityje. Konkrečiai kalbant, tai būtų e, dalinis patikimumo patvirtinimas, kurį duodame kiekvienais metais tarnyboms. Anksčiau audito tarnyba e, renkdavo nuomonę dėl kontrolės, o dabar mes tikriname visas, visus direktorutus ir visas tarnybas, tai naujovė, tai nauja nuo 2015, nuo 2015 mes mes e, išduodame dalinį e, patikimumo patvirtinimą ir anksčiau tą darydavo e, konkretaus direktorato vidaus tarnyba. Tai tas faktas, kad teikiame, išduodame tik tai ribotą patvirtinimą, išlieka daug, reiškia, kad e, lieka daugiau dar galimybių tęsti auditą ir mes aktyviai e, analizuojame, kaip įgyvendinamos tos atviros rekomendacijos iki momento, kuomet parengėme metinę veiklos ataskaitą. Tai yra, mes labai aiškiai nurodome, ką reikėtų nuveikti Pavyzdžiui, kuriais atvejais direktoratai išsakė abejonių, peržiūrėję mūsų analizę ir, ir, ir vertinę rizikos veiksnius jiemus su rekomendacijomis. Vienas konkretus atvejs sie, liečia DEFCO energetikos ir klimato direktoratą. E, tie direktoratai nebūtų pastebėję šių, šių sričių šios situacijos, bet jie atkreipė dėmesį po mūsų rekomendacijų. Kalbėjo, buvo minėta e, Afrikai skirta taikos priemonė. E, Defko išsakė bejonių dėl to. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį. Tai mes e, esame atsakingi ir mokslinių tyrimų srity. Savo nuomonėje, kurią skelbėme kiekvienais metais, mes e, atsižvelgėme į e, direktoratų išsakytą, parengtą nuomonę. Tačiau mes išnagrinėjame ir konkrečią teminę sritį ir nurodome, į ką reikėtų atkreipti dėmesį. E, pavyzdžiui, mokslinio tyrimų sritis, horizontas 2020 vis labiau, e, vis daugiau, vis didesnį vaidmenį vaidina gyvendinimo agentūros šioje srityje, joms skiriama vis didesnė biudžeto dalis. Mes ypač nagrinėjome parengiamąją etapą, aiškinamės, kaip viskas atrodo praktikoje ir prieėmė išvados, kad yra, kad, kad tokia situacija kelia tam tikrą riziką. Uh, pa, įkurtas bendras paramos centras, kurio tikslas m, mm, teikti paramą mokslinių tyrimų srityje, teikti pagalbą visoms atsakingoms institucijoms įgyvendinančiams atskiras programas. Išsiaiškinome, kad valdysenos ir sprendimų prieimimo e, lygmenį reikia didesnio nuseklumo. Tas ypač to centro darbe. Taip pat prieėmė išvados, kad e, tos atskiros institucijos turi tobulinti savo kontrolės sistemas ir reikia aiškiau e, suformuluoti, ko, ko, ko tikėtis, iš, ko, ko tikimės iš tų institucijų veiklos dėkant laikui. Kitas svarbus klausimas dėl kitų fondų panaudojimo. Svarbiausia dalykas, svarbiausias dalykas yra valdysena. Kai kurie aspektai prieštarauja pagrindiniam finansiniam reglamentui. Pavyzdžiui, potencialus donorai nėra laiku informuojami ir mes pateikėme rekomendacijų ir tikimės, kad tos rekomendacijos bus įgyvendinamos netiesioginio e, valdymo klausimas bendrais bruožais. Direktoratai neturi bendros priežiūros strategijos. Komisija turi pasirūpinti, kad būtų priežiūros e, sistema, nes nėra oficialios priežiūros strategijos, kuri, galio, kuri apimtų ir įgyvendinimo institucijas. E, ir kad taip visi, visos institucijos draugė užtikrintų reikalingą lygį. Mes vertiname visas institucijas ir, e, jų, ir įvairių e, tarnybų veiklos planus įvertinama patenkinamai. Nie, nie direktoratas. Išsiaiškiname, kad tas direktoratas nėra įdėgęs reikalingos sistemos, atsiprašau, sistemos, kad galėtų įvertinti, ar pasirengimo stojimui pagalba teikiama šalims kandidatėms yra teikiama ir panaudojama tinkamai. Direktoratas sutiko su šiomis išvadomis ir pažadėjo imtis priemonių. Tai yra bendrai direktoratai visada sutinka su mūsų rekomendacijomis ir mes labai griežtai vertiname jų veiklos planus. Mes nepriimame bet nepat, nepatvirtiname bet kokių planų, kurie mums yra pateikiami. Mes labai kruopšiai įvertiname, ar tai, kas pateikta, yra įgyvendinama ir mes pateikėme savo išvadas. Nurodome, paaiškiname direktoratams, ar, mes, ar mūsų manimų jų patekti planai įgyvendinami ar ne ir reikalavome juos tobulinti. Žalinimas, ekologiš, ekologiškų darbo vietų kūrimas, tai susijęs su teisės aktais ir e, valstybė, valstybėms narėms palikta labai didelė laisvė laisvai interpretuoti, kokiu iniciatyvu čia imtis. Todėl direktoratai turi nuspręsti patys, ką daryti. Mes domėsimės, kaip bus įgyvendinamas šios ryties veiksmų planas. Tai susijęs su visais klausimais, kuriuos iki šiol paminėjau. 95 metų uh, E, personalo dar, darbinėme dokumente, pavyzdžiui, rasite daug detalesnės informacijos apie auditą, taip pat yra apibendrinta audito pat, tarnybos patikrų surinkta informacija. Actually, to... Uh, Ačiū. Atsiprašau, ponios Greslė. Ji paprašė, ji jau pačioje pradžioje paprašė to darbinio dokumento bet mes e, tikrai perduosime visą turimą informaciją. Dabar generalinis direktorius ponės Kraft. Ačiū pirmininkė. Ačiū vicepirmininkė. Noriu padėkoti Jums išsakyt, už, už mm, pagiros žodį, kad parengtas dokumentas yra kokybiškas. Mes labai dėl to džiaugiamės. Dėl pono Selė ir pranešėjo užduoto klausimo, kaip taikome finansinio reglamento 32 straipsnio 5 dalį tuo atveju, kai klaidų lygis nuolatos e, išlieka didelis ir, ne, ir nemažėja. Turiu pasakyti, kad mes jį taikome nuolatos. Jeigu pažvelgsite į e, veiklos ataskaitą, pamatysite, kokiu veiksmu imamės, jei klaidos konkrečioje srityje ar konkrečioje valstybė narėje išlieka didė, e, e, didelės iš jų išlieka daug. Pavyzdžiui, vidutinės trukmės peržiūros dokumente rasite informaciją apie audito rūmų rekomendacijų gyvendinimą, jūsų rekomendacijų gyvendinimą. Paprastinimas yra geriausias būdas sumažinti klaidų skaičių ir, e, ir tą ir reikia įgyvendinti. Mes pasiūlėme nemažai priemonių, dėl supaprastinimo vidutinės trukmės peržiūrėje, taip pat peržiūrėdame finansinį reglamentą bei taisyklės galiojančias atskiruose sektoriuose. Tai mums padės geriau valdyti klaidų kiekį ir taip pat pareksime ataskaitą, kurios prašėte ir jūs ir taryba dėl veiksmų, kurių ėmėmės tam, kad sumažintume nuolatos e, išliekant didelį klaidų skaičių. E, Jūs prašėte tos ataskaitos per ankstesnę procedūrą, bet mes atsakėme, kad dėje vėluojama parengti tą dokumentą, kaip ir pastebėjote, dėl naujų programų prasidėjusių 2015 įsigyvendinimo ir todėl nusprendėme, kad. E, Buvo per anksti renkti tą ataskaitę, bet, o dabar darome štai ką, analizuojame klaidas aptiktas 2000. 15 metų laikotarpį ir aiškinamės, ar remiantis teisinė galiojančiais teisės aktais galima e, pašalinti priežastis sukėlusias tas klaidas. Jei ne, imsimės tolesnių veiksmų, bet ataskaita pasirodys e, dar šiais metais ir ten bus daugiau informacijos. Kitas klausimas dėl ilgalaikių tikslų ir kada sulauksime konkretesnių nuostatų. Vidutinės trukmės peržiūra jau įsibėgėjo, pateikta konkrečių pasiūlymų, ką reiktų nuveikti. Ir tai dar viena proga kalbėti apie naują daugiametę finansavimo programą, kuri pasirodys kitų metų pabaigoje. Ir tuomet galėsime toliau kalbėti apie ilgalaikių tikslų įgyvendinimą uh, konkrečiose e, programuose ir atskirose politikos srityse. Dėl šalims skirtų rekomendacijų. Iš šį klausimą yra konkretus atsakymas priedė, dėl, kuris yra komisijos darbinėme dokumente, komunikate skirtame parlamentui ir tarybai. Penktame punkte nurodyta. Cituoju, Europos parlamentas ragina komisiją pavesti savo direktoratams skelbti visas šalims skirtas rekomendacijas, e, parengtas šalims per Europos semestrą, e, rengiant konkrečių veiklos ryčių ataskaitas. Mes tikrai neatmetėme tos rekomendacijos, ponė Celeri. Mes tik patikslinome, kokiame kontekste šis procesas vyksta ir noriu pacituoti mūsų atsakymą. Uh, Štai ką atsakėme komisijos darbinėme dokumente. E, komisijos direktoratai kiekvienas atskirai nerengia šalims skirtų rekomendacijų. Rekomendacijas rengia komisija ir paskui jas oficialiai tvirtina taryba po aptarimo komitetuose ir įvairios įvairių konfiguracijų tarybose. Detalus įgyvendinimo aptarimas vyksta e, svarstant šalių veiklos ataskaitas Europos semestro kontekste kasmet. Eurostatas kasmet skelbia atnaujintus duomenius, e, e kur yra svarbiausi kriterijai, svarbiausi rodikliai susijęs su 2020 strategija, o generaliniai direktoratai teikia ataskaitas apie veiklą, apie indėlį į Europos semestro procesą ir kaip tai šalims padėjo įgyvendinti e, joms skirtas rekomendacijas. Geras pavyzdys - užimtumo direktoratas, bet yra ir kitų atvejų. Išorės veiksmų tarnyba ir EMER Mimica ir Han, du komisijos nariai, nu, jums nusintė laišką, ponia Greslė, ir nebejoju, kad tie, tie laiškai bus nagrinėjami jūsų komiteto rengiame, rengiamuose klausimuose. Pone Celer, jūs taip pat uždavėte klausimą apie AMPR ir ar per vėlų buvo auditorumams parengti ataskaitą apie tai. Iš tikrųjų taip ir buvo. E, Auditorumai pagal galiojantį darbų tvarkaraštį negali atlikti audito pasitelkę informaciją, kuri yra ANPR. Ir savo valdymo ataskaitoje mes akcentuojame, kad informacija auditorumams turi būti suteikta kiek įmanoma sparčiau, kad būtų galima atlikti nuoseklumo patikrą. Kaip komisijos narė Georgieva minėjo, yra tam tikri, tam, tam tikri terminai, kada valstybės nuri, narės turi patikti informaciją apie tai, kokiu tikslu jos pasiekė ir kaip jiems sekasi gyvendinti biudžetą. E, tai susijęs su tam tikromis įtampomis Ir mes aiškinsimės, kaip tą situaciją pakeisti, kad suteiktume auditorumams informaciją anksčiau, kad jie galėtų išsiaiškinti, patikrinti, ar pateikta informacija apie iš apskaitos ryties yra iš tikrųjų nusekli. Europos komisijai, teik, toliau, Europos komisijai teikiama sąskait, sąskaitų patikimumo garantija vicepirmininkė Georgieva tai minėjo, kaip labai aiškiai nurodyta metinėje veiklos e, ataskaitoje komisija prisijama atsakomybę už biudžeto įgyvendinimą. Taigi tai labai akivaizdu. Toliau komunikatas dėl ES biudžeto apsaugos. Jūs klausėte, kodėl visada e, tame komunikate minimos tos pačias valstybės narės. Jei peržiūrėsite keletą ataskaitų, kurios buvo paskaltos metų bėgyje, kelių metų bėgyje, pamatysite, kad, kad yra įvairovės, kad, kad yra gana didelių skirtumų tarp tų ataskaitų. Kodėl? E, Jeigu aptinkame problemą, ją aptariame su valstybė nare, iš, aptariame, koks veiksmų planas reikalingas ir paskui tas veiksmų planas įgyvendinamas. Ir tik tai jeigu jis įgyvendin, įgyvendinamas, tik po to e, mes e, anuliuojame, me, mes. E, Iš naujo atnaujame, suspenduotus mokėjimus. Uh, Ir čia remiamės daugiameč, daugiamečiuose procesuose surinktais duomenimis ir taip pat uh, e, analizę. Jūs kalbėjote apie globalinių korekcijų klausimą, taip pat kryžminius skaičius globalinės korekcijos visada taikomos žemės ūkiui, nes iš šios sektoriaus visada su, sugrįžta lėšos į es biudžetą, taip pat lėšos sugrįžta ir kai jas išieškome. Iš sanglaudos fondo valstybės narės gali neteisėtas išlaidas pakeisti teisėtomis išlaidomis, kurios atitinka E, teisės aktus. Tas pas pasakytina yra apie regionų plėtros politiką. Uždavėte konkretų klausimą apie tai, kokio dydžio globalinės klaidų korekcijos. Tai yra grinųjų korekcijų dydis. Komiteto aprašymų mes šią informaciją įtraukėme į komunikatą dėl ES biudžeto apsaugos. Šių metų informacija yra trečio punkto pirmoje dalyje, 18 puslapyje. Ir ten pamatysite, kad grinųjų korekcijų, kurios įgyvendintos dydis yra 1,181 milijonas eurų. 2015 susigražinta 230 milijonų eurų. 262 milijonai eurų. Aš tikiuosi, kad atsakiau visus klausimus, kurie buvo užduoti. Ja, dank Ihnen. Labai ačiū visiems trims pranešėjams. Noriu pasakyti kolegai Celeriui, kad e, AMR e, dokumentą gavau prieš kelias dienas ir man nėra visuomet žinoma, ar jis skirtas man vienai ir turiu šiuo dokumentu su kuo nors pasidalinti, tačiau dabar žinau, kad galiu pasidalinti, privalau pasidalinti. Ačiū už šią informaciją. Dažais, dažnai su panašiomis problemomis susidurėme, nežinodami, kas dar gali susipažinti su atitinkamais dokumentais. Taigi, Džiaugiuosi, kad e, dar surinksime atskirą posėdį dėl DEFCO generalinio direktorato veiklos vertinimo. Kolega Liberatskui dabar žodis, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausiai noriu pasisveikinti su komisijos vicepirmininkė Georgyva, kurį laiką nesimatėme. Džiaugiuosi, kad jūs vis dar su mumis esate. Daug pranešėjas klausimų iškėlė ir problemų noriu jam padėkoti. Tų klausimų nekartosiu, noriu savo ruoštų ir savo frakcijos vardu noriu atkreipti dėmesį į šios dalykus. Pirmiausia, vadinamasis Elgesio kodeksas. Komisijos narė. Čia galime kalbėti apie du laikotarpius. Jūs kalbėjote, ko galima ir ko negalima per tos 18 mėnesių. Tuo tarpu buvo tokių pavyzdžių, kai reikėjo sureaguoti per penkerius metus, e, kuomet dar e, tam tikri asmenys užėmė atitinkamas pareigas ir kai kurie komisijos nariai išvyko toliai užžiūrino ir pamiršo, kad prieš tos penkerius metus dar sėdėjo vienoje ar kitoje taryboje. Taigi tas reikalas, kuomet iškyla į viešumą, sukelia labai daug aistrų. Taigi žmonėms kyra klausimas, jeigu buvęs komisijos narys patampa parlamentaru ir e, jeigu jis išrenkamas e, per tą nustatytą e, laikotarpį, per kurį negalima žimti kitų pareigų, tai ar jis gali per tą laiką, kai jau yra parlamentaru, gauti buvusio komisijos nario pensiją ar negali. Ir e, čia reikia labai aiškių taisyklių. Mes e, neturėtume <clears throat> drausti arba blokuoti kažkokių procesų. Taigi viena vertus e, čia yra reglamentavimo klausimas ir tų, tų taisyklių laikymosi, taikymo klausimas. Ir manau, kad šiuo atveju taip pat reikia labai aiškiai įvardinti ir konkrečias pavardės, nes kuomet išaiškėja tam tikra informacija, jau praėjus tam tikram laikotarpiu dažniausiai yra neigiama, tai mums tik tai žalinga. Pone komisijos vicepirmininkė, sanglaudos politika. Esame jau e, kalbėjęsi su regio generaliniu direktoratu ir mums e, du labai rimti klausimai iškyla. Pirmasis yra susijęs su lėšų valdymu, administravimu ir investicijomis e, per daugiametę finansinę programą 14-20 metų, nuo 15 metų tos e, lėšos tik kelis procentus siekia investuojamos. Taigi dėl to, kai mes užduodame klausimus dėl orientavimus į rezultatus iš skirtingų generalinių direktoratų sulaukėme skirtingų atsakymų. Taip pat lėšų <clears throat> e, susigražinimu. E, kalbant apie lėšų susigražinimą, tai koks yra santykis tarp siekio susigražinti, tarp tų siekiamai sus... arba norimų susigražinti sumų ir iš tiesų susigražinamų sumų į ES biudžetą. Kalbant apie biudžeto vykdymo patvirtinimą, mes tikimės e, konkrečių rezultatų, kurios atneša investicijos. Ar tas vidaus auditas, kuris dabar yra taikomas naujas, leis mums daugiau tų rezultatų sulaukti nes dažnai e, vieni direktoratai skundžiasi, kad štai mes skiriame lėšas, o rezultatus jau gavo iš tų investicijų kitas generalinis direktoratas, tuo tarpu kitas generalinis direktoratas sako, mes lėšų neinvestavome, tai mums sunku vertinti pasiektus rezultatus. Ir taip e, vienas nuo kito stumda atsakomybę. Arba... <coughs> nenori jos prisimti, kalbant apie rezultatų įvertinimą. Dažnai labai susiduriu su nuomonė, tiksliau su nusiskundimais dėl nepakankamų pajėgumų atskirose direktoratuose. Taip pat skundžiamasi tuo pačiu metu, kad nepakankamas dėmesys yra skiriamas pajėgumų didinimui ir valstybės, kurios turi įsisavinti lėšas ir tie, kurie nori teikti prašymus gauti finansavimą iš strateginių investicijų fondo, norėtų taip pat e, gauti paramos savo pajėgumams, e, projektų rengimo pajėgumams didinti. Taigi noriu paklausti, kokiu reikia kvotų, kokiu mastu ir kokio poveikio bei rezultato galėtume tikėtis. Ir būtent šį klausimą norim užduoti. Dar vienas rytis, apie, e, mes, apie kurią mes čia daugiau šiandien nekalbame, tai yra be supaprastinimo visų biurokratinių procedūrų. Reikia kalbėti ir apie deficitą biudžeto, perviršinį deficitą galbūt ir ar <clears throat> po 2015 metų mes pripažinsime, kad e, e, perviršinis deficitas kyla dėl to, kad e, kai kurioms valstybėms narėms buvo per didelis lėšų portfelis numatytas. Ar jūs numatote ir jeigu numatote, tai kokioms rytims sumažinti iki 2020 metų pabaigos biudžetinį finansavimą? Dar kartą noriu padėkoti iš jūsų įtikinamą prezentaciją ir e, už tai, kad e, tas ilgai amžiškumas, apie kurį kalbėjote, buvo jūsų pristatytas pakankamai aiškiai ir suprantamai e, žodis komisijos vicepirmininkė. Uh, thank you for your uh, kind, kind words. Ačiū už jūsų malonius žodžius. Aišku, Čia jau darbuotojų, kurie dirbo e, rengiantis šiandienai nuopelnas. suprantu, kad Elgesio kodekso tema yra ta tema, dėl kurios dar turėsime toliau diskutuoti. Mm, to klausimo tikrai negali išspręsti kartą visiems laikams. Aišku, Mes labai nuoširdžiai norime dirbti su parlamentu būtent šiuo tikslu. E, tiesiog, ką norėjau pasakyti, kad mes turime Elgesio kodeksą, kuris atspindi sutarties reikalavimus ir palyginti su valstybių narių ir kitų institucijų situacija, tai yra daug aukštesnių standartų Elgesio kodeksas. Mes galvojame, kad yra labai svarbu ir mūsų pirmininkas tikrai labai siekia to, kad būtų taikomas turimas Elgesio kodeksas ir kad būtų mokomasi iš jo taikymo. Žinote, kad esame padarę tam tikrų pakeitimų Elgesio kodekse nuo jo prieimimo momento iki dabar. Tai yra, mes įrodėme tikrai, kad esame pasirengę daryti pakeitimų ir tie pakeitimai uh, yra ta linkme, kad taisyklės būtų suprantamesnės ir e, kad jos būtų geresnės, taigi mes keliame savo tokį klausimą. Ar e, viešoje erdvėje iškilę klausimai, ar jie sėtini su Elgesio kodekso silpnomis vietomis, ar galbūt jie yra paremti kitokiais paaiškinimais. Ir šiame etape mes galvojame, kad Elgesio kodeksas suteikia aiškumo dėl autorizavimo procedūrų. Kai esi šiose pareigose, žinau, ką aš galiu daryti, ko negaliu daryti. Žinau, pavyzdžiui, jeigu esu pakviesta į kažkokią, kažkokią tai a, renginį garbės, kaip, kaip, kaip garbingas svečias yra vienas dalykas, yra atitinkamos kodekso nuostatos taikomos. Mes žinome, kas būna, kuomet jau nustojame įti pareigas. 18 mėnesių, bet kokie planai imtis, bet kokios uh, veiklos lemia tai, kad mes turime e, reikalauti praš, prašyti praš, e, leidimą užsimti veiklą. Ir tas 18 mėnesių laikotarpis, e, ankstesnės komisijos atveju, kaip aš sakiau, 140 buvo prašymų užsimti veiklą, iš jų dėl 40 buvo mm, su ad hoc etikos komitetu e, tartasi. Mes žinome, koks yra ad hoc etikos komiteto vaidmuo, jeigu yra duodamas jų neigiamas sprendimas, buvęs komisaras gali prašyti paaiškinimo. Penkiais atvejais, kuomet buvo duotos neigiamos e, išvados, e, komisarai tiesiog atsisakė tos veiklos imtis. Taigi yra iškumo dėl veiklos po kadencijos. Dėl skaidrumo tai tikrai net neįmanoma užtikrinti didesnio skaidrumo. Kai tik tai yra priimtas etikos komiteto sprendimas, tą patį momentą tas sprendimas yra paviešinamas interneto svetainėje, kad visi galėtų susipažinti. Tai man atrodo, čia galvant apie skaidrumo standartus, mes darome tai, kas gali būti geriausia padaryti. Dabar dėl interesų deklaracijos, čia kiekvieno komisaro yra atsakomybė. Aš sakyčiau. Yra galimybė, aišku, ir, ir patarimo kreiptis. Yra tam tikras mechanizmas, jeigu nežinome, ką daryti, pavyzdžiui, kad būtų ta pagalba suteikta. Um, Turime ir aiškumo dėl lobistų, kaip jie galėtų prisijungti. Mes turime naujas skaidrumo taisyklės dėl jų prieigų. Taigi, galvojant apie Elgesio kodeksą, jis, manau, tikrai atitinka tarptautinius reikalavimus ir tikrai yra daug aukštesnės taikomos taisyklės nei, nei valstybėse narėse ar kitose institucijose. Tikrai aš galiu pakartoti, mes žinome, kad toks dokumentas negali būti iškaltas akmenyje, jis aišku gali būti keičiamas atitinkamai įvertinus išsakytą susirūpinimą. Aišku, visuomet reikia galvoti apie nenumatytų padarinių dėsnį. Uh, Vienas dalykas, pavyzdžiui, jeigu yra mm, veikla vykdoma, pavyzdžiui, po penkerių metų, gali tai būti, kas. Tai yra vienas momentas, bet, pavyzdžiui, jeigu esi jaunas, mm, produktyvus visuomenės narys, komisaras ir, ir pabaigęs savo darbą komisaro postą, pavyzdžiui, po keliarių metų, mm, esi tokioje situacijoje, kuomet tavo veikla yra labai ribojama. Iš tikrųjų, ar tai galėtų tapti kliuviniu pačiem, patiems geriausiams, e, šviesiausiams protams prisijungti prie komisijos? Na, reikia, aišku, aptarti tokius elementus, reikia apsvarsyti visus aspektus, turint omenyje mūsų situaciją ir ko mes norėtumėm pasiekti. Reikia pripažinti Mm, kokią problemą mes norime spręsti šią priemonę ir ar ši priemonė yra tinkamiausia tai problemai spręsti. Man atrodo, jūs e, pasakėte labai teisingai ir aš galiu su tai susi, sus, sutikti, kad svarbiausia yra kaip įgyveninė, ar iš tikrųjų viskas atitinka sveiko proto reikalavimus, ar visa tai yra, kas yra aktualiausia. Dėl sanglaudos politikos paprašysiu Manfredo pateikti jums daugiau detalių. Uh, Mm. atsakyti į, į šį klausimą detaliau. Aš tik noriu pasakyti, e, turime turėti omenyje tą faktą, jog sanglaudos politika e, duoda labai daug naudos toms valstybėms, kuriams jį yra skirta, kurias yra nukreipta, bet ir visą Europos Sąjungai taip pat. Turime 2007-2013 metų laikotarpio ataskaitą ir puikiai tai matome. Tačiau, žinoma, reikia pridurti, kad reikia pripažinti, jog yra buvę ir tam tikrų problemų, pavyzdžiui, dėl prioritetų nustatymo, projektų įvykdymo. Na ir aišku, mūsų darbas yra gerinti sanglaudos investicijų kokybę tiek tiesioginių naudos gavėjų e, labui, tiek e, galvojant apie visus ES interesus. Na dabar dėl susigražinimų, dėl tų praktinių dalykų aš, aš perduosiu žodį kolegoms, tik tai dar noriu pasakyti, jūs teiravotės dėl supaprastinimo. Tai, žinoma, būtina sąlyga. Ir čia, aišku, geriausias šansas yra finansinis reglamentas ir omnibusas, ką reikia padaryti iki kitų metų vidurio. Praeitą vakarą susitikau su ponu Buzeku, kad aptartumėm, kaip geriausia organizuoti mūsų darbą, kad galėtumėm viską padaryti iki nustatyto termino, kodėl svarbu to termino laikytis. Jeigu mes norime padaryti įtakos e, kitai daugiametį finansiniai programai, mes turime tą padaryti iki kitų metų vidurio, bet tam, kad Bet aišku, to termino reikia laikytis užtikrinant ir kokybišką, prasmingą supaprastinimą, kad mm, nebūtų padaryta žalos mūsų finansiniams įsipareigojimams. Dabar dėl biudžeto apkarpimų, jei teisingai su klausimu supratau, tai būtų um, Brexit kontekste. Ar aš netaip kažką supratau? Eh, background is Brexit to some extent. Brexitas yra tam tikra prasme kontekstas, bet galvojant ir da, apie dabartinius e, mokėjimus e, ar, ar toms konkrečioms valstybėms reikia tų pinigų, ar jos, kitas klausimas, ar jos yra pajėgios įsisavinti tas lėšas. Jeigu ne, tai tada klausimas, o ką dėl to daryti. Ačiū, dabar supratau. So, so, uh, uh first, uh, really... Visų pirma, aš, na, esu kažkiek optimistiškai nusiteikusi dėl naujų programų gyvenimo spartinimo. Kodėl, kokios priežastys leidžia man būti kažkiek optimistiškai nusiteikusi? Dėl to, kad kas lėmė vėlavimą, tai viena priežastis buvo senųjų programų gyvenimas ir senų pinigų koncentracijos dėlių sumų perdavimas. Toliau buvo reikalavimus, paprasnimas ir palaipsnis e, pakeitimas, sena, užbaigiant senas programas. Taigi, tai padaryta. Dabar po truputėlį įsibėgėjama e, su sertifikavimo e, institucijomis, kad jos jau galėtų būti pasirengusios dirbti. Taigi mes tikimės, kad 2016 metai bus tie metai, kai buvo didžiausias tas sulėtėjimas, tai iš tikrųjų yra labai blogai ir aš galiu tik tai dar kartą pabrėžti, kaip tai yra blogai, mes tikrai labai atsiliekame, palyginti su praeitais metais, mm, žiūrint mūsų mokėjimų prognozas. Bet yra kažkiek įsibėgėjama jau dėl naujų programinių reikalavimų laikymosi valstybės narėse. Uh, Ir man atrodo, čia didžiausia paskata yra e, tai, kad jau nebėra pinigų iš senųjų programų. Taigi, jeigu valstybės nori išlaikyti tą patį paramos gavimą iš Europos biudžeto, kadangi senos, senos programos nebėra, jos jau senųjų programų nebėra, tai jos dabar tiesiog turi spartinti naujų programų eigą. Taigi, kai žiūrime į mokėjimus, dabar mes jaučiamės jau gerai. Uh, Jeigu laikysimės bendros e, mokėjimų e, maržos, e, kas buvo panaudota ankstesniais metais, tai problemų nėra, tol kol, tol, kol laikomasi to. Tai yra, ko mes panaudojame šiais metais ir kitais metais, kad tai bus perkelta per bendrąją maržą mokėjimams į kitus šio programinio laikotarpio metus. Uh, mūsų prognozijas leidžia mums ramiai jaustis, kad e, problemų dėl to nebus. Toliau yra Brexit klausimas. Čia aš nespėliosiu dėl šio klausimo. Tiesiog mes nežinome, ką Junktinė karalystė ketina daryti ir koks bus jų ketinimų poveikis per dėrybas ES biudžetui. Ir kadangi mes to nežinome, tai geriau tiesiog atsikvėpti ir palaukti. Aišku, bus ilgas dėrybų procesas ir mes turėsime sočiai laiko įvertinti, kuo jie pageidauja ir ką tai galėtų reikšti, paverčiant tai poveikiu biudžetui kartais e, girdime mm, tokį e, požiūrį, kad, na, Brexit tai reiškia išeita ir išeita, viskas, kiti sako, kad reikia ruoštis e, biudžete ir taip toliau. Tačiau kol tos įvairios nuomonės nėra susikristalizavę į aiškę poziciją, tai, na, mes turime dirbti laikydamėsi tą pro, prielaidą, kad e, turime biudžetą, turime įgyvendinti ir tiek. Man e, gal ramybės tokios suteikia tas faktas, kad e, ir karalystė ypač Thatcher dėka susidėrėjo dėl labai puikaus sandėrios su ES dėl biudžeto. Uh, kad iš tikrųjų jų indėlis į biudžetą yra gerokai mažesnis nei jų santykinė svarba ES ekonomikoje. Na, nesakyčiau, kad tai visiškai nereikšmingas indėlis, bet manau, kad 27 valstybės sugebės e, veikti vienos, kuomet aplinkybės e, to pareikalaus. Atsiprašau, kad turiu keturis kolegas e, kalbančių sąraše. O per 19 minučių tik du kolegos pasisakė. Dabar žodis ponui Ashworth. Pirmininkė, noriu pasisveikinti su vicepirmininkė. Jos buvimas čia yra tikrai reikšmingas, mes suprantame jos nusivylimą, bet aš turiu pasakyti, kad aš labai džiaugiuosi, kad mes neradome jūsų ir jūs neišėjote dirbti kitą organizaciją. Uh, Man atrodo, kad ataskaitoje akivaizdi pasiekta pažanga ir tikrai dabar yra tas laikas, kai reikia pagirti Jūs, ponė vicepirmininkė, ir Jūsų komandą už visas įdėtas pastangas. Noriu pakomentuoti keletą Jūsų minčių dėl klaidų ir nesėkmių prevencijos. Manau, kad visi čia esantis sutarė, kad proceso ar procedūros sudėtingumas. Didesnis sudėtingumas ar sprendžia didesnį klaidų ir nesėkmių skaičių. Ir ačiū už jūsų e, pastabas dėl supaprastinimo. Tikrai labai džiaugiuosi tuo, kad komisija yra taip e, įsipareigojusi siekti supaprastinimo. Man tai atrodo svarbiau dabar. Uh, svarbiausias tikslas nei, nei kada nors iki šiol. Pritariu pranešėjo minčiai, kad vis dėlto tos pačios klaidos e, fiksuojamos kiekvienoje, kiekvieną kartą toje pačioje srityje ar to pačioje šalyje, taip pat vis tos pačios šalis prastai gyvendina kai kurias taisyklės dėja. Ir jūs sakėte, vice pirmininkė, kad jūs daugiausia dėmesio skiriate toms nuolat išliekančiam silpnosiam vietom. Todėl noriu paklausti štai ko. Kokių veiksmų buvo imtasi? Praeitie esame kalbėję, kad kuomet išlieka tos, tos pačios problemos, tai reikia kažką keisti arba netgi e, laikinai suspenduoti procedūrą. Uh, Ar jūs apie tai kalbėjote? Aš žinau, kad jūs žadėjote apie tai dar mus informuoti vėliau, bet galbūt galėtume jūsų paprašyti dar kartą pateikti pavyzdžių, kokių veiksmų buvo imtasi ir, ir e, kas įdomiau, kokiu rezultatu pasiekta. Dar žodis kolegai Sarvamai, kuris turi išeiti. Taip, ačiū. Na, aš tikriausiai ančiau Huseiną Boltą, jeigu spėčiau visur vienu metu būti, kur aš turiu būti. Noriu pasakyti keletą dalykų. Ačiū, ponė vicepirmininkė, jums ir jūsų tarnyboms už informaciją ir už visus gerus nuveiktus, jau nuveiktus darbus, bet noriu pasakyti štai, ką mums reikia ne tik nuolatinė, nelatinė, bet ir griežto 32 straipsnio 5 dalies taikymo, kalbu apie finansinį reglamentą, jei klaidų lygis išlieka nuolatos aukštas, turime konkrečiai išsiaiškinti, kame slypi priežastis, kur priežastis. Ir komisija konkrečiai už tai atsakinga, todėl negali būti jokių miglotų paaiškinimų e, dėl to, kokios problemos iškyla konkrečiose šalise. Pone Civilmininkė, jūs sakėte, kad komisija dar e, e, vėliau pateiks informaciją apie tai, kaip e, gyvendinamos šalims skiriamas rekomendacijos. Nežiūrint per 20 minučių išgirsto atsakymo, mes vis tiek dar laukiame daugiau informacijos tuo klausimu. Ir noriu priminti, kad jau praėjo nemažai laiko pateikti atsakymą ir patenkinti mūsų prašymą suteikti informaciją. Ir galiausiai Mums reikia skaidrumo dėl išorės pagalbos e, valdymo ataskaitų. Nėra teisinio pagrindo, kodėl ta informacija visą laiką turėtų išlikti konfidenciali. Taigi laukiu jūsų atsakymų. Prašau, ponė vicepirmininkė. dėl klausimo apie nuolat išliekančias, nuolat nesikeičiančias klaidas, kokiu veiksmu įmamės. Mes dirbame su tarnybomis, kad e, kontrolės, kad būtų dėgiamos reikalingos kontrolės sistemos. Konkretus veiksmai, supaprastinimas, supaprastina, su, supaprastinta supaprastintas kaštų variantas. Tai padėjo sumažinti klaidų skaičius. Skaičių ne vis, nebūtinai tai e, pasiteisina, ar tai yra naudinga visais atvejais. Pavyzdžiui, pamatėme, kad nedidelio masto mokslinių tyrimų programoms šis po, šis pakeitimas reiškia, kad jos prarado dalį pinigų, kur, kur, uh, kur, kuriuos būtų gavę. Nes daugiau programos, programai skirtų lėšų skiriama programos lėšų tikslų įgyvendinimui, o ne programos administravimui. Bet tai vienas konkretus pavyzdys, bet ir galbūt kolegos turės čia ką pridurti dėl 32 straipsnio 5 skyriaus, 5 dalies. Skirtingose šalise, e, ne, ne, ne tose pačiose sektoriuose ir skirtingais laiko momentais tos klaidos fiksuojamos. Bet jūs pabrėžėte, kad kai, kurie, kai kurios situacijos nesikeičia ir reiktų e, atskirai sugrupuoti tuos, tuos situacijas, kurios kartojasi ir tas, kurios e, iškyla tik tai kartą. Taip, mes atsižvelgsime jūsų pastabą. Dėl šalims skirtų konkrečių rekomendacijų. Mes stebime, kas daroma ir ką, e, kokios rekomendacijos yra sektorinėse programuose ir biudžeto uh, E, priežiūros institucija, kas siūla, bet dėje apgailestauju, kad šiandien negaliu jums suteikti daugiau informacijos. Aš tikrai išgirdau, ką jūs sakėte ir mes pasistengsime suteikti daugiau informacijos. Manfredai, turi daugiau informacijos? EGFIN direktoratas yra pagrindinė atsakinga tarnyba, o dėl konfidencialios informacijos, Manfredai, ką mes galime pasakyti? jeigu informaciją galime viešai skelbti, jos nereikėtų laikyti konfidencialę. Taigi, trečias variantas informaciją suteikiame. Ir kaip ponė Greslė žino, mes bandėme tokios taktikos ir laikytis biudžeto direktorate. Jeigu įmanoma, mes informaciją atskleidžiame. Ja, danke schön. Die nächste auf der Rednerliste ist. Ačiū kolegė Ajala, dabar turėtų kalbėti, bet ji ką tik išėjo. Man tai yra gerai, nes aš galiu vietoj jos pakalbėti. Ačiū už jūsų pažadą dėl darbinių dokumentų. Tuo tarpu Dabar yra rengiamas įdomus dokumentas e, vidaus audito e, komisijos narių kolegijai ir e, jis turėtų skirtis nuo to, kuris mums yra pateikiamas. Klausimas, ar mes su juo taip pat galėtume susipažinti, ar pakanka to paprašyti žodžiu, ar reikia tą padaryti raštu. Jeigu taip, tai mes tai padarysime, jeigu teisingai supratau. Biudžeto generalinis direktoratas dabar bus padalymas į du atskirus generalinius direktoratus. Ar teisingai tą supratau? Ne. Tuomet jūs esate teisė, o aš neteisė gerai. Viską išsiaiškiname. Bus e, dar tik taip paspėjimas vienas generalinio direktoriaus pavaduotojas papildomai. Taigi, mes dabar matome, kad į naujai sukurtus etatus paskirta nemažai naujų generalinio direktorių pavaduotojų. Ar bus suteikta mums informacija, kiek per 2015 metus tokių naujų postų buvo sukurta, nes e, jų išlaidos aptarnavimo atlyginimo yra pakankamai didelės. Klausimas, kodėl reikia šių postų vadovaujamų papildomai, kuomet darbuotojų skaičius yra mažinamas 5 procentais, o kai darbuotojų buvo daugiau, tai vadovų reikėjo mažiau. Noriu e, grįžti prie e, audito rūmų ataskaitos. Atsiprašau kolegos Lazarų, kad jam nesuteikiau žodžio. Ši ataskaita yra įdomi dėl finansų valdymo ir ataskaitoje matome, kad problemos čia tik tai kaupėsi, o ne mažėjo. Komisija turėtų čia įvesti tvarką. Aštuoni e, tikslinamieji biudžetai buvo patvirtinti per pastaros metus ir jeigu mes atmestume atostogų laikotarpį ir kalėdas, tai beveik vienas mėnesiui tenka tikslinamasis biudžetas, e, e, tai galbūt apskritai reikėtų atsisakyti bendrojo e, biudžeto projekto ir tik tai tikslinamosius biudžetus renkti. Ir tas klausimas tikrai yra labai rimtas. Kalbant taip pat ir apie daugiametę finansinę programą, nes aš kaip biudžeto komiteto narė labai kritiškai vertinu mūsų biudžeto lėšų panaudojimą. E, kalbant apie tos 330 e, milijardų, aš manau, kad komisija čia yra netiesiogiai kaltinama, tačiau mums reikia tam tikro plano. turiuomenyje neįvykdytus e, e, asignavimus įsipareigojimams, neapmokėtas sąskaitas. Manau, kad e, dabar per busimuosius keturis metus taip pat susikaups pakankamai rimtos sumos tų neapmokėtų sąskaitų ir reikia taip pat ir vidaus audito struktūroms pagalvoti, kaip tas sumas sumažinti. Dar noriu paklausti, ar vidaus auditas tikrino, kiek projektų nuo 2007-2013 metų buvo finansuota iš struktūrinių fondų lėšų. Reikia generalinis direktoratas teigia, kad e, tokių buvo daugiau nei milijonas, jeigu tiesa, taigi klausimas, kas visą tą finansavimą kontroliuoja, jeigu tokia informacija yra teisinga. Ačiū suteikiu už galimybę atsakyti į klausimus. Pateiksime ataskaitą, žiūri kolegas. Nereikia e, prašymo raštu, mes tą padarysime. Dėl generalinio, e, generalinio rektorių pavaduotojų žiūrėsime, žiūrėjome mūsų pajėgumus. Ir ką mes nustatėme, kad generalinio direktoriaus pavaduotojo funkcija nėra labai sistemingai ir vienodai um, suformuota visose generaliniuose direktoratuose. Mes norėtumėm to sistemingo, vienodo šios funkcijos, šios pareigybės taikymo, kad būtų galima mm, išanalizuoti generalinio direktorato darbą, žiūrėti, kas yra reikalinga, kad mm, vadybinis darbas būtų tikrai geras, efektyvus. Mes sukūrėme kai kurių naujų pozicijų, postų, minėjau biudžeto generalinėme direktorate, galiu paaiškinti, kodėl to reikėjo, pagrysti tai, tai mano generalinis direktoratas. Mes turime sinergijos ir efektyvumo srityje postų kur, sukurtų, kur mes tikimės uh, sutaupimų, tačiau aišku, kad čia reikalingas vadybinis pastiprinimas. Kai kuriuose, pažiūrėkit, generaliniam direktoratė mes mm, sumažiname postų, mes nusprendėme, kad mm, turi gal kiek per daug postų nei reikia šiam generaliniam direktoratui pagal funkcijas ir mes kai, patar, kai kurios patarėjų postus, kurie galbūt lygiai vertus generalinio direktoriaus pavaduotojo postui sumažiname. Galbūt e, turėsime dar porą papildomų postų artimiausioje ateityje, bet aš noriu pabrėžti, būtent mes sutelkėme ypatingą dėmesį į e, lyčių lygybės aspektą vadybini, e, vadybininkų gretose. Uh, Mes turime tik tai keturias generalinio direktorio pavaduotojas moteris. Na, gaila, mes e, dvi pakeliai pareigose, turime dvi, mes tengiamės kiek įmanoma e, paraginti moteris dalyvauti e, įvairiose postuose kaip kandidatės, tačiau yra aišku kandidatai atrenkami pagal nuopelnus jeigu mes turime, pavyzdžiui, kandidatus, vyrą ir moterį, kurių kvalifikacijos vienodos, arba, na, aišku, jeigu moters kvalifikacijos aukštesnės, tai be abejonės, kol mes neturime dar 40 procentų tos uh, uh, proporcijos, mes visuomet pasirūpiname, kad būtent moteris užimtų postą. Uh, pavyzdžiui, Buvo atvejs, kuomet buvo vyras, belgas beje, e, turėjo geriausias kvalifikacijas konkrečiam postui, jis buvo priimtas. Na, taip yra, bet jeigu yra vienodos kvalifikacijos, vienodi nuopelnai, tai tuomet yra priimama moteris visų pirma, kad būtų tikrai užtikrinta ta lyčių lygybė, produktivumas ir taip toliau. O dėl postų, tai sakiau, pagrindimas yra aiškus, mes visuomet turime išanalizavę situaciją ir žiūrime, kur reikalingi postai, kaip juos perdėlioti. Pavyzdžiui, Skikas turėjote generalinį direktorių, tačiau Skikė mes sukūrėme naują funkciją, tai yra konferencijų valdymas. Šiandien tai atlieka kiekvienas generalinis direktoratas savo jėgomis, savo nuožiūrą, bet kaip. Ir mes paskaičiavome, kad tai kainuoja daug brangiau, nei kad turėtumėm koncentruotą vieną tarnybą. Mes suskaičiavome tai, kiek per metus būtų sutaupyta ir mes sukūrėme šiame generalinėme direktorate pavaduoto poziciją Ir kai mes turėsime konferencijų valdymo pareigybę jau užpildytą ir veikiančią ir tas funkcijas jau vykdomas, tuomet kitose generaliniuose direktoratuose mes nuimsime tas funkcijas ir sumažinsime atitinkamai. Toliau dėl paskutinio ponios Greslė klausimo. Tiesa, dar vidaus auditui dar buvo keli klausimai, tai aš suteiksiu kolegai žodį. Ačiū, aš tik noriu pratesti ką prieš tai kalbėjome dėl 95 e, metų šalno darbo dokumento. E, Eurolex duomenų bazėje jis yra viešai prieinamas, ne parlamento duomenų bazėje, tai tiesiog norėjau patikslinti. Dabar dėl 93 e, vidaus audito tarnybos ataskaitos. Tai ne problema, mes galime pateikti tiesiog toks oficialus patikslinimas. Dėl likusių projektų, tas auditas neturi dabar paranka informacijos, mes atlikome atitinkamų generalinių direktoratų auditą, žiūrėjome, kieno atsakomybė, priežiūros atsakomybė yra tiesioginė, jie galės, aišku, pateikti tą papildomą informaciją, aš, aš manau, kad mes galėtumėm pas pasirūpinti, kad ta informacija būtų jums pateikta, bet mes patys savo duomenų bazėje tos informacijos neturime. Tai yra atskiri direktoratai, kurie buvo atsakingi iš tai. Ačiū visą pirmininkę. Ačiū e, pirmininkė dėl resta likvidį. Tai yra 217,6 milijonai eurų, milijardai eurų, o ne 320 milijardų eurų ir tų likviduotinų lėšų klausimą įtraukėme į prognozes dėl dabartinės daugiametės finansavimo programos. Pavyzdžiui, klausime valstybių narių, kiek tokių uh, išlaidų galima atidėti, ga, kiek galima pervesti kitus mokėjimus ir vis šis klausimas vėl bus keliamas, kai bus svarstama nauja daugiametės finansavimo uh, progra, nauja daugiametė programa. Ponas Sarvama išėjo, bet noriu pasakyti, kad mes ne tik nuolatos dirbame įgyvendinami 32 straipsnio penktą dalį, bet ir nuosekliai bei konkrečiai imamės šio klausimo. Geriausias įrodymas e, išlygos įtraukiamos į metinę veiklos ataskaitą. Ir tai aiškiai atskleidžia, kur yra problemos, kokio pabudžio problemos iškilo, ką, kokiu veiksmu ėmėmės, kad jas įveiktume ir kokiu rezultatu pasiekėme. Ačiū. Toliau, ponė Ajala Sender, ačiū pirmininkė, noriu padėkoti uh, vicepirmininkiai ir jos tarnybų atstovams už visą sutiktą informaciją bei ponui Celeriui už parodytą susidomėjimą ir taip pat už bendradarbiavimą su šešėliniais pranešėjais. Noriu žodį klausimą apie konkretų dalyką įplaukas. Šių metų įplaukas, bet tai yra seni dalykai iš praėjusių metų, iš ankstesnių metų, bet mūsų komit komitetas e, nagrinėja šią situaciją. Taigi 2015 įplokos ir susijusios problemos. Dabar 2016, bet 2015 tos problemos neišsprendėm. Buvo problemų dėl muitinių taisyklių nesilaikymo valstybėse narse. muitinių standartų nesilaikimas. Ir tai tu, tas klausimas yra platesnės reikšmės, norėčiau jūsų, kad pakomentuotumėte ir, ir kaip, kaip situacija buvo išspręsta, ar ji pagerėjo. Šių metų e, auditorumų metinės veiklos ataskaitoje Yra dar vienas dalykas, kuris, kuris mums rūpi, tai kad es biudžetas nuolatos nuolatos vis mažiau pagalbos skiria paramai. Ir taip pat buvo e, Europos investicijų banko klausimas Ir, ir kad, kad jau pasiekėme kai kuriuose sritise e, e, e, numatytas ribas, kad susidurėme su sunkumais, bet bendrais bruožais. Yra ir audito rūmo ataskaita, kuri gana griežtai kritikuoja tą klausimą. Kla, kla, užduodu klausimą, nes jau praėjusiais metais tas klausimas buvo iškilęs. E, galbūt tik per 30 metų kai kurie klausimai susijęs su finansais bus iš, išspręsti, bet transporto sektorio taip pat aktualu. E, susigražinamų lėšų klausimas. E, Jūs labai teisingai pastebėjote ir aš sutinku, kad reikia vertinti septyniarių metų biudžeto įgyvendinimo procesą ir kiek susigražinama lėšų ir, ir reikia žiūrėti bendrą rezultatą. E, o pilietis E, galbūt kitaip vertina situaciją, bet žinoma, reikia e, atsižvelgti tai, kiek iš viso pavyko susigražinti lėšų. Mes, parlamentas, būtent to. to Būtent tai vertina. O darybose su valstybėmis narėmis dėl lėšų uh, neteisėtai išleistų lėšų susigražinimo. Tai daroma siekiant užtikrinti ES biudžeto apsaugą, bet žinoma, tai atsiliepia šalies nacionaliniam biudžetui, nes galioja bendro finansavimo nuostata. Taigi, kokią priemonę jūs manote galėtumėme pritaikyti, kad to e, kad tokie veiksmai, kad susigražinamų lėšų poveikis būtų platesnis. Kad užtikrintume politinės pasiekmes, po, po, politinės svarbos, kad tai būtų politinės reikšmės aktas. Žinoma, Pasiekmes jaučia ir piliečiai per nacionalinio biudžeto situaciją. Žinoma, na, ką, ko viena ranka neišnaudoja, ne, to, to, tai tos lėšos tas rezervas neturėtų tapti netinkamo finansinio tvarkymosi auka, jeigu, tarkim, kitos e, vyriausybės struktūros netinkamai dirba. Galbūt reikėtų pagalvoti, kaip bendrai geriau užtikrinti geresnį finansų valdymą. Ir dar grįšiu prie Horizontas 2020 programos. Reikia pasidžiaugti e, tikrai išskirtinai kokybiškų valdymų lėšų šiame fonde matome, kad lėšos, tačiau išlaidos, išlaidų poreikis nuolatos auga ir man kartais tikrai e, kelia susirūpinę komisijos tarnybų darbas, nes jūs ignoruojate rekomendacijas, auditorumų nieko neatsakote į mūsų klausimus ir nekreipiate dėmesio į kai ką. Na, aš tikiuosi, kad Horizontas 2020 nebus to, ta, tuo atveju. Pone Georgieva, norėčiau, kad komisijos tarnybos atsakytų į bent jau kai kuriuos klausimus. I, uh, I would, uh, the... Atsakysiu į klausimus dėl finansinių instrumentų dėl horizontas 2020, bet atvirai sakant, galbūt mano kolegos čia mm, galėtų pateikti geresnius atsakymus. Aš turiu pasakyti, kad aš nesupratau pirmojo klausimo pačioje pradžioje. Aš nesupratau. Įplaukos. Finansinių instrumentų. Finansinius instrumentus naudojame, kai tai yra pateisinama ir nenaudojame, kai, kai tai, tai nėra pagrista. Pasirenkame tinkamą priemonę, paskolas, garantijas, atsižvelgdami į situaciją, bet atsižvelgiant į tai, kad biudžeto, lėšų, e, biudžeto lėšos yra ribotos, stengiamės pasitelkti ir sverto poveikį privačiam sektoriui, kad užtikrintume geriausią, didžiausią naudą ekonomikai, kurtume darbo vietas. Norėčiau pakalbėti apie finansinės priemonės pakeitimą ar jos atsisakymą. E, pasiūlymą dėl vidutinės trukmės peržiūros e, finansinę priemonę skirtą infrastruktūros tinklų sujungimo priemonį daliname į dvi dalis. Dalį pusę lėšų skiriame EFSI, o kitą pusę lėšų skiriame ar pasiūlėme skirti subsidijų daliai, subsidijų fondui, kuris bus e, infrastruktūros tinklų panaudojimo priemonėje. Tais, taip siūlome daryti, bet visada turime labai išmintingai rinktis instrumentus ir atsižvelgti į gebėjimus veiksmingai panaudoti tos finansinius instrumentus. Ir čia audito tarnybos, vidaus audito tarnyba atlieka savo naudingą darbą. Dėl susigražinamų lėšų, žinoma, idealiame pasaulyje uh, mes e, neturėtume pernelik daug e, susigražinti, nes dėl prevencinių veiksmų dėka to, to, to net nereikėtų daryti. Tačiau būtent susigražinamos lėšos tampa labai geru akstinu imtis e, aktyvesnių prevencinių veiksmų ir taip mums pavyksta išvengti pasikartojančių klaidų arba didelio klaidų skaičiaus. Taigi, kai susigražiname lėšas, iš naujo įvertiname, ar galim tas lėšas panaudoti kiti sektoriai ir pas tuomet, jei ne, e, pritaikome grinųjų finansinių pataisų modelį. Taip pat kartais skiriame lėšas įsipareigojimams. Draugė su parlamentu kartais tikime pasiūlymus peržiūrėti įsipareigojimus eilutė ir tai, pavyzdžiui, sukūriamas naujas e, krizių, krizėms skirtas rezervas. Susigražinamos į biudžetą lėšos nereiškia, kad e, dėl to sumažėja biudžetas, kad, pavyzdžiui, sumažėja e, išlaidų skyrius Bet, tačiau tokia rizika egzistuoja dėl horizontas 2020. Man atrodo, kad turime suvokti, jog rizikos valdymas inovacijų srityje yra visai kitas dalykas. Turime būti pakankamai atviri, atviro mąstymo, kad uh, E, būtume pasirengę dirbti šioje srityje. Prieš kurį laiką buvo galiojo reikalavimas startuoliams, jeigu jie norėjo pasinaudoti finansavimą iš es fondų, įrodyti, kad praeitie jų veikla buvo sėkminga. Bet tai yra neįmanoma. Mokslinių tyrimų srityje turime palikti erdvės rezervo visiškai uh, nežinomiems subjektams, suteikti jiems galim erdvės veikti. E, kiti jūsų užduoti klausimai. Su ponu Modaš tikriausiai jums reikėtų apie tai kalbėtis. Inovacijos yra priskirtinos e, neprognozuojamųjų dalykų e, sričiai. Ir jeigu numatysime labai labai griežtą kontrolę, tų e, pagėdavimas inovacijų poveikis tikrai būtų mažesnis. Kalbėtojai neįsijungia mikrofoną. aš galbūt nesu tas žmogus, kuris galėtum suteikti, atsakyti šios klausimus apie inovaciją. Pa, palaukime, kol ateis pas jūs komisijos narys Moda, aš tada jis viską papasakos. Geld, genau. Wir, wir wägen das in Ihrem Herzen. Die, na, die, die Antworten der Kommission sind ja vor. Komisijos atsakymai mūsų klausimus tai yra nuolat svarstama tema parlamente. Dar noriu grįžti prie 300 93 milijardų eurų, ten yra 120 milijardų įvairių signavimų įsipareigojimams ir e, nevykdytų įsipareigojimų likusi dalis, tai yra metinės ataskaitos antrojo punkto devintoji dalis. Klausimas yra, koks parengtas planas tam nevykdytų įsipareigojimų skaičiui ir sumoms mažinti. nesu tikra, kad išgirdau į tą mano rimtą klausimą, ar mes e, atsižvelgiant į didelį skaičių pakeitimų biudžeto tikslinimų neturėtume peržiūrėti metinio biudžeto tvirtinimo procedūros. Taigi dar jums kelias minučių, nes šios neatsakytus klausimus atsakyti. Vakar tik tai mes e, pristatėme savo prognozes iki 20 metų, taip pat įvertinome ir su neįvykdytais įsipareigojimais susijusios prognozes ir galėsime jums atsiųsti atitinkamą informaciją, jeigu dar jos negavote nevykdytų įsipareigojimų suma bus panaši iki šios daugiametės finansinės programos pabaigos į tą, kurią turėjome per praėjusią daugiametę finansinę programą. Galbūt nesu tas asmo, kuris gali Jums tiksliausiai atsakyti į šį klausimą. Manau, kad mes turime paprašyti savo kolegų, kurie išsameu yra susipažinę su šią temą, pateikti jums atitinkamą informaciją ir tikrai e, nepasitenkinsime tuo nepakankamai išsame atsakymu į jūsų klausimą, nes dabar manau, kad neturime tinkamo e, žmogaus, kuris galėtų šį klausimą atsakyti. Ačiū, visuomet džiaugiamės gaudami iš komisijos atsakymus raštu. Aš manau, kad šį klausimą dar turėsime aptarti pakankamai dažnai, tačiau dar noriu suteikti galimybę e, pasisakyti auditorumą kompetitingam nariui, jeigu jis to pageidauja ir po to pranešėjas dar kalbės. Ačiū, pan pirmininkė, trumpai kalbėsiu dėl priežasčių, kurios jau buvo anksčiau paminėtas, nes mūsų pastabos dar ir AMPR neparengtas, tačiau mes šiuo metu rengiame atitinkamą informaciją ir pristatysime ją laiku. Mes patikime ir atitinkamą savo įvertinimą dėl E, lėšų valdymo, administravimo ir e, esame pasirengę apsvarstyti visus šios aspektus savo išvadus su komiteto nariais. O ta nuomonė, kurią parengsime iki sausio pabaigos dėl finansinio reglamento peržiūros, manau, bus gera galimybė atsižvelgti į pastabas, e, rekomendacijas, kurios yra pateiktos valdymo ataskaitoje MPR. Aš raginu komisiją nepriklausomai nuo finansinėme reglamente nustatytų terminų palaikyti glaudžius konstruktyvius tarpusavio santykius su audito rūmais, keistis taip pat ir dokumentų, kurie yra rengiami projektais su mūsų auditorumais. Ačiū pranešėjai žodis, ačiū ponė pirmininkė, kadangi aš praėjusią savaitę sėdėjau toje vietoje, kur šiuo metu sėdi pirmininkė ir sekretariato nariai, nes vyko bendras posėdis su AKR delegacijos nariais. Aš puikiai žinau, e, kaip e, šalta sėdėti yra pirmininkės vietoje, todėl nenoriu jos ilgiau kankinti. Tačiau e, kalbant apie pirmininkės raginimą atsisakyti metinio biudžeto planavimo, kadangi anksčiau dirbau vieno miesto meru, tai būčiau mielai tokią galimybę turėjęs, nes būčiau turėjęs galimybę lankščiau panaudoti biudžeto e, lėšas ir mm, e, išvengti lėšų panaudojimo kontrolės galimybės. Manau, kad reikėtų kelti klausimą kitaip. Tai yra, kaip e, užduoti klausimą, formuluoti kitaip, kaip padidinti metinio biudžeto patikimumą, nes vokiškas terminas yra governments, e, vokiečių kalba tas terminas yra verčiamas netgi kartais kaip politinė atsakomybė arba e, kaip tam tikras politinis planavimas. Aš manau, kad biudžeto, biudžetinė atsakomybė atsakomybė turi būti atskirta nuo politinės atsakomybės, už politinę atsakomybę ir atsakingi komisijos nariai. Aš būčiau mielai dirbdamas meru taip pat tokios tvarkos pagėdavęs, tačiau aš turėjau visas šias funkcijas derinti tarpusavėje, turėjau biudžeto vykdymą deleguoti žemesnio rango e, pareigūnams, tačiau kuomet įvykdavo kokie nors, įvykdavo kokie nors pokyčiai arba biudžetas lėšus buvo naudojamos netinkamai, atsakomybę turėdavau aš prisijimti už tos tas padarytas klaidas. Taigi aš manau, kad kalbant apie lėšų valdymą, biudžeto lėšų valdymo mes šios klausimus dar turėsime aptarti ir tų, tų diskusijų pagrindų, aptarimo pagrindų turėtų tapti auditorumų ataskaita. Aš norėčiau padėkoti komisijos nariai Georgievai, jos kolegoms už tokį labai draugišką bendradarbiavimą ir dėkoju, kad dalyvavo atvirai keitėsi nuomonėmis su mumis per šį komiteto posėdį ir yra pasirengę daryti tą ir toliau. Tikrai negalėčiau to pasakyti apie visus komisijos narius, jūsų kolegas. E, nepaisant to, kad dėl kai kurių klausimų diskusijos turės tęstis, pač kalbant apie rekomendacijas e, atskiroms valstybėms narėms ir e, būtinybę atkreipti dėmesį į atskiras programas, kalbėdami apie padėtį atskirose šalyse, mes vertinant e, sanklaudos struktūrinių fondų lėšų panaudojimą, kontrolės mechanizmai ir priežiūros tikrai pakankamai griežti, tuo tarpu veiklos programas, programas įgyvendinant e, ta kontrolė ir priežiūra yra švelnesnė, taigi manau, e, kad rengiant rekomendacijas pagal šalis reikėtų labiau atsižvelgti į mūsų teikiamas rekomendacijas, galbūt pasitelkti šiek tiek kitokį požiūrį, taip pat ir į struktūros, struktūrinių fondų ir sanglaudos politiką. Kalbant apie betarpišką tiesioginę atsakomybę už biudžeto klausimus, čia vėlgi turime grįžti prie valdymo klausimų Reikia užtikrinti sklandų bendradarbiavimą tarp auditorumų, jūsų, ponė vicepirmininkė, komisijos ir parlamento, taip pat ir kitose sritise, turiuomenėje konkrečius Europos parlamento komitetus, labai dažnai susidurėme, patenkame į tokią padėtį, pavyzdžiui, aš dirbdamas kitose komitetuose, kad mes vertiname kaip tie piktieji kontrolieriai, kurie nuolat ieško kažkokių spragų, silpnų vietų ir, ir nori vien tik kritikuoti, manau, kad taip nėra. E, auditorumų pateikiamos labai vertingos rekomendacijos, kurias mes čia <clears throat> bendrai aptarėme, yra skirtos tik tai tam, kad mūsų darbas pagerėtų, kad ES pasiektų greičiau savo užsibrieštus tikslus įvykdytų įsipareigojimus, kai e, mūsų komiteto delegacija ypatingai dėmesį skiria vienai temai, dabar jos neminėsiu. <clears throat> Ir e, e, kompetentingam komisijos nariui bando pasakyti, kad e, mes norime skirti daugiau dėmesio tik tai e, politiniam lygmeniui, o nenorime elgtis kaip e, <clears throat> kažkoks tai kontrolierių talibanas. Tačiau iš tiesų aš noriu pasakyti, kad mes ir taip politiniam lygmeniui skirime pakankamai dėmesio, taigi turime skirti ir konkretiems kontrolės priežiūros veiksmams. Ponas Kraf, kalbėdamas apie patikos fondų lėšų panaudojimą, teigia, kad visa informacija yra teikiama šalims, donoriams arba visiems donorams. Aš susiduriu su tokia padėtimi, kad. Ne, mm, Vertindamas šią situaciją, kad daugumai, dauguma patikos fondų yra finansuojami taip pat ir iš ES biudžeto, todėl ir aš pageidaučiau, kad mes gautume daugiau informacijos apie tai, kaip e, e, tie patikos fondai tas lėšas panaudoja, jas administruoja, gyvendina atitinkamus projektus tam, kad mes būtume įsitikinę ir e, šių priemonių sėkme. Tiek būtų kol kas informacija iš mano pusės ir tikiuosi, kad diskusija tęsis pirmininkė. Aš manau, kad Tikrai norėtume dar su jumis padiskutuoti per kitą posėdį mm, e, intensyviau, išsameu. E, ankstesnės e, biudžeto veikimo tvirtimo procedūras, taigi šis posėdis baigtas. Dėkuoju vertėjams, kad dirbo ilgiau.